Turime darbo tarkės projektą anglų kalbą. Ji buvo išplatinta lapkričio 22. Turime patvirtinti protokolą. Jeigu prieštaraujate, tai sakykite, jei ne, tai tada e, tvirtiname. Taip pat turite kokobų informacinį pranešimą, matote taip pat kalbų režimą šiandienai ir rydienai ir kaip ir kitus počiarius šitą posėdį e, galima e, sekti internete. Nes jis transliuojamas 6.30 e, bus puršetas, na, iš anksto švenčiame kalėdas. Norėčiau Jums pasakyti, kad jeigu yra susidomėjusių aštuntų klausimų, Dėl finansinio reglamento pakeitimo tai e, bus pasikeista nuomonėmis apie tai. Kitas e, darbo tvarkės klausimas, tai ketvirtasis, 2009 e, metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, ES biudžetas trečiasis skirsnis, komisija. Ir aš norėčiau Jums priminti, kad tie, kurie nori kalbėti, E, turės. E, na, pirmiausia, kalbės auditorumo atstovas septynios minutės, paskui uh, uh, ponas uh, Han septynios minutės ir paskui ponas Andor. Ir paskui mes išklausysime įvairių politinių frakcijų. Liaudės frakcija yra didžiausia, todėl nuo jo ir pradėsime. Taigi, nesileisdamas į detalės, dabar norėčiau suteikti žodį e, pranešėjai. Ačiū. E, Jūsų komitetui džiugu man šiandieną pristatyti ketvirtojo skirsnio rezultatus. Tai yra sanglaudos politikos konkretus įvertimas. 2009 metų finansiniai metai buvo pirmieji metai, kai e, teismo kai auditorumų atrinkta, atrinkti audituojamieji dokumentai buvo nagrinėjami ir jie buvo susiję su pastaruoju e, finansiniu dokumentu, finansiniu laikotarpiu. 2009 metais ES sanglaudos politikos finansavimas siekė 35,5 milijardai eurų, iš to 14,1 yra e, kompensavimas valstybėms narėms naujajam programavimo laikotarpiui. Ir e, taip pat 11,3 milijardai buvo 2000 e, šeštųjų metų laikotarpiam, laikotarpiui. 2009 metais E, auditorumai išanalizavo e, tarpinių ir galutinių mokėjimų reguliarumą, e, kurie buvo mokami iš, iš sanklaudos fondų ir socialinio fondo. Taip pat buvo tikrinamos e, kontrolės sistemos e, numatytos 2006-2013 metų programiniam programų laikotarpiu. Taip pat buvo išanalizuoti valstybių narių finansiniai koregavimai. E, audito rūmai išanalizavo E, labai daug tarpinių mokėjimų ir 64 procentai visų e, išanalizuotų projektų buvo be klaidų, jie buvo teisingai apmokėti ir e, taip pat buvo laikomas visų reikalavimų. 2008 metais šita proporcija buvo 57 ir 46 procentai atitinkamai. 36 procentai visų auditorumo atrinktų projektų e, turėjo vieną ar kelias klaidas. 37 procentai visų rūmų išaiškintų klaidų buvo e, kiekybinės. E, remiantis šiais kiekybiniais rodikliais, audito rūmai nustatė kad e, dažniausiai pasitaikinti klaida, klaida yra virš 5 procentų, kaip ir buvo 2008 metais. Be to e, buvo nurodyta, kad per daug kompensuota e, buvo maždaug 3 procentais atvejų sanglaudos, sanglaudos fondo projektų. Ir šita dažniausiai pasitaikanti klaida parodo, kad 5 procentais atveju tiesiog nereikėjo išmokėti tam tikrų lėšų. Ir audito rūmai per praėjusius. Audito, audito rūmai mano, kad 2008 metais e, nustatė, kad e, paklaida siekia 11 procentų. Ar galima sanglaudos e, fondo srityje pagerinti mokėjimus? Galbūt. E, dauguma kompensuotų lėšų 2009 metais susijęs su naujų programavimo laikotarpiu. Audito ir kontrolės nuostatos per šį naują laikotarpį buvo sustiprintos komisijos iš anksnių patvirtin, patvirtinimų e, valstybių narių e, sistemų atžvilgių. Taip pat buvo patvirtintos jų atitikimo E, ataskaitos. Tai yra pagrindinis kontrolės struktūros elementas ir jisai galbūt teigiamai ir įtakojo visą sistemą. Komisija galėjo greitai įtvirtinti tas valdymo ir kontrolės sistemas, kurios efektyviai funkcionavo 2006 metų programavimo laikotarpiu arba nebuvo tokios sudėtingos. Ir dėl to 2009 metais atlikti mokėjimai galėjo e, turėti ypatingo konkrečių charakteristikų. 2009 metais tinkamai atliktų mokėjimų didelė dalis susijusi su inžinierinėmis priemonėmis. Ir todėl e, pradinėme etape yra nedaug, e, nedidelė klaidų rizika mokėjimų sistemoje, sistemos valdymas ir kontrolė dabar yra lengvesnė nei ankstesniais metais. Ir daugelį klaidų pasitaikančių toje srityje galima susijęti su kiekybinėmis klaidomis. E, jos buvo rastos 24 patikrintais atvejais. Pagrindinės e, išlaidų tinkamumo klaidos buvo susijusios su tuo, kad buvo įtrauktos išlaidos, kurios nėra tinkamos e, kompensavimui. Taip pat buvo klaidų viešųjų pirkimų srityje. Kalbant apie viešųjų pirkimų taisyklės, klaidų pasitaikė 43 3 procentais iš visų kokyb, e, kokybinių klaidų. Bent 30 procentų tų klaidų, kurias nustatė auditorumai, galim, galėjo būti ištaisytos. Valstybės narės galėjo tai padaryti prieš patvirtindamos išlaidas komisijai. Auditorumai patikrino, e, kaip buvo e, laikomasi 16 valstybių narių E, kai, ar, ar buvo geros valdymo ir kontrolės sistemos. Ir tos 16 e, sistemų komisijos jau yra patvirtintos. E, audito atliktas patikrinimas parodė, kad atlikus 16 patikrinimų, 11 atvejų tik tai 11 atvejų valdančiosios institucijos tik iš dalies atitiko reguliavimo reikalavimus. Taip pat auditorumai nustatė, kad buvo vilkinama įgyvendinti nacionalinės audito strategijas ir labai smarkiai skiriasi tos e, tie atlikti auditai, sistemų auditai, kuriuos e, audito institucija atliko iki 2009 pabaigos. E, apskritai tariant, e, priežiūros ir kontrolės sistemos 2007-2013 metais per tą e, programavimo laikotarpį iš dalies bent jau atitiko pagrindinės patikrintas nuostatas. Kaip ankstesniais metais, auditorumai ištikri, patikrino valstybinio 2006 metų sistem, sistemų sistemas, kaip buvo atsižvelgta į klaidas, kurios buvo nustatytos ir taip pat nacionalinės ekspost kontrolės sistemas. Ir e, susigražinimo Um, ataskaitų sistemos uh, buvo iš, tik iš dalies efektyvios. Tai reiškia, kad komisija ne visada gauna žodinę informaciją apie finansinės korekcijas arba susigražintas lėšas. Taip pat uh, auditorumai rekomenduoja komisiją uh, par, paraginti nacionalinės valdžios institucijas par, E, griežtai taikyti korekcinius mechanizmus prieš patikrinant išlaidas ir siunčianties komisijai. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, jeigu yra nustatytos neleistinos, e, netinkamos kompensuoti išlaidos, tai jos naujose ataskaitose valstybių narių neturi būti deklaruojamos. Ačiū už Jūsų dėmesį. Ringraziamo eh, la Corte dei Conti. Labai dėkoju audito rūmų atstoviai. Dėkoju Jums už Jūsų kalbą. O dabar sutikiu žodį ponui Hanui, kuris yra komisijos narys, atsakingas už regioninę politiką. Mains. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, uh, gerbiami uh, parlamento nariai. Uh, Pone Kalilait, visų pirma, norėčiau aš e, padėkoti uh, audito rūmams ir ponė Kalilait. Uh, už e, šį puikų pranešimą, šią puikią ataskaitą, kuri nubrėžia mūsų biudžeto panaudojimą. Čia aš e, iš esmės jau nuo metų pradžių plėtoju šitą diskusiją, jau e, kalbant apie 2008 metų biudžetą, pasakiau, kad iš tikrųjų, kad reikia pagerinti šitą sanglos politiką ir jinai bus pagerinta. Ir diskusija rodo, kad mes einame teisinga kryptimi, didžiausiai pagerinimai iš tiesų e, yra e, klaidų kvotos sumažinimas. Tai būtent tai susiję ne tik tai su komisijos pastangomis sumažintų klaidų kiekį, bet ir e, audito rūmai prisideda prie to. Be to teikiamos tam tikros rekomendacijos ir pasiūlymai iš audito rūmų, kurie atspindi realią situaciją. Žinoma, dar per anksti kalbėti apie pasiektą pažangą, tačiau aš manau, kad mūsų pastangos vėl to duos tam tikrų vaisių ir e, mūsų šita pagerinta e, strategija bus tiesiama ir kitais metais. Visų pirma, kad e, mes pastebime, kad, kad klaidų kvotų skaičius jau sumažėjo, pamažu mažėja būtent atlikus atsitiktinį bandymą atskirų projektų Be to, e, du trešdaliai buvo visų projektų patikrinti auditorumuose. E, dauguma projektų yra vykdomi e, veiksmingai arba iš dalies veiksmingai. Vadinasi, mes negalime dabar užtekti raudono šviesoforo žibinto ir sakyti, kad dabar kyla pavojus mūsų projektų įgyvendinimams ir biudžeto įgyvendinimui. Taigi dabar kalbant apie 2008 metų projekto atranką. Iš esmės, e, čia atsitiktinių būdų buvo atrinkti projektai, e, mes kalbame apie tam tikras e, valstybės narės, kuriuose kyla, pavyzdžiui, tam tikrų problemų - Ispanija, Airija, Portugalija, Junktinė karalystė. Vengrija, Čekija, mm, Lenkija, Estija, Suomija, Prancūzija, Luksemburgas ir Lietuva. Tai iš esmės mes ir pasirinkame tas, tuos E, tas valstybės, kuriuose tikrinamas e, biudžeto įgyvenimas, kalbant apie atitinkamus projektus. Ir e, manau, kad pasimos teigiamos tendencijos. Neverta pamiršti, kad audito rūmai pateikė teigiamą ataskaitą dėl to, kaip komisija, remdamas į praėjusiu metu, ataskaitomis pažengė į priekį ir veiksmų planas, gerinant situaciją, yra įvertintas teigiamai. Žinoma, e, galima, remiantis tą patirtimį, ir toliau plėtoti mūsų teigiamą patirtį. Ir visų pirma, reikia užtikrinti, kad e, e, programų įvykdymas ir programų kokybė pagerėtų, kad E, iš esmės, e, nuo pat pradžių komisija e, taikė prevencinės priemonės, tai būtent instruktavo naujas institucijas, naujai sukurtas institucijas ir teikė jiems informaciją, taip, kad būtų joms geriausia praktika perdodama ir iškart sustabdydavo lėšų tiekimą arba finansavimą, kai tik tai būtų pastebimas netinkamas lėšų administravimas. Ir iš esmės, šiai iš esmės buvo 43 klaidos pastebėtos, tačiau nebuvo sustabdyta ne vienos institucijos veikla. Žinoma, e, e, finansavimo koregavimas atlieka savo vaidmenį. Čia e, dabar, kai matėme tie skaičiai, kur išvardyti, čia, manau, aptarsime jas dar diskusijose. Taigi, rezultatas yra pakankamai teigiamas, tačiau mes neturime užmygti ant lauro. Ir turime išlikti budrus. Mes turime ir toliau mažinti klaidų skaičių. Mes Mes taip pat mm, aptarėme mm, veiksmų programą 2006 metų ir aš manau, kad diskusijoje mes toliau ją aptarsime. Ir e, baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, e, kitam laikotarpiu finansavimo mes turėtume pateikti reformų pasiūlymą, tai jis jau yra teikiamas, būtent e, Norėčiau pasakyti dar, kad e, reaguojant į e, pranešimus pardoje, Anglos politika per savo projektus sumažina prieštaravimus ir skatina Europą susijungti. Tai iš esmės taikoma ir mūsų darbui čia, ir taip pat kontrolės vykdymui, e, būtent taikant tam tikrus standartus ir užtikrinant, kad e, bus imtasi visų atitinkamų priemonių. Ir ačiū už e, puikų bendradarbiavimą ir už būsimas diskusijas. Dėkuoju. O dabar suteikiu žodį komisijos nariui atsakingam už socialinius reikalus ponui Andorui. Dėkuoju, ponė Pirinkė, gerbėjai Europos parlamento nariai ir gerbėjai e, auditorumų atstovai. Kaip ir e, mano kolega ponas Han, aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Kaldiulait e, ir ponui Kardera už labai aišku 2009 metų ataskaitos pristatymą. Aš dėkoju ir visai auditorių komandai už jų labai kvalifikuotą darbą rengiant šį pranešimą. Komisija prisėmė savo atsakomybę už ES biudžeto vykdymą. Todėl mes reaguojame ir reko, į rekomendacijas, ir į kritiką. Ir taip pat Europos parlamento reikalavimus patobulinti mūsų darbo metodą. Iš esmės, 2009 metų ataskaitoje uh, aiškiai pasakyta, kad sanglaudos politika yra valdoma dabar geriau nei anksčiau. Ši pažanga atsirado, buvo įvertinta atsižvelgiant į imčių analizę ir atitinkamus rodiklius. Ir dabar mūsų kontrolės sistemos jau yra įvertinamos kaip A lygio sistemos. Mes žinome, kad kiekvieną kartą, kai yra nagrinėjamos atsitiktinių atrankos principų atrinktos imtis, e, e, rezultatą nėra labai tikslus. Tačiau mes vis dėlto neabejojame e, auditorumų išvadomis ir jų rekomendacijomis. Šiek tiek anksčiau šiemet aš prist, jums papasakoju apie mūsų pažangą įgyvendinant 2008 metų veiksmų planą. Be abejo, mes manome, jog galime labai pagristai teikti, kad komisija pasirinkdama rekomendacijomis e, patobulina savo darbą gyveninant 2007-2013 metų finansinį e, dokumentą. Ypač tai pasakytinė apie socialinio fondo lėšų, e, lėšų valdymą, kuris valdomas dabar kur kas griežčiau pagal jūsų komiteto rekomendacijas nes mes ištaisome valdymo klaidas. Ir todėl nieko nestebina tai, kad kai kurios programos, e, kai kuriuose šalise nebuvo vertinamos. Mes tengiamės įvertinti e, silpnasias vietas ir galvojame, ar nereikėtų nutraukti mokėjimus tais atvejais, kai mes abejojame, ar tinkamai yra užtikrinti Europos mokesčių mokėtojų interesai. Tačiau mes puikiai suprantame, kad tai yra tik tai pradžia, mes turime dar stiprinti jau iki šiol padarytą pažangą ir toliau vykdyti audito rūmų rekomendacijas dėl lėšų valdymo tobulinimo bei klaidų lygio mažinimo. Vykdydami šias rekomendacijas nebūtinai turime atlikti daugiau kontrolių ir patikrinimų. Svarbu yra turėti veiksmingas kontrolės sistemas. Ir Todėl labai svarbu yra e, tinkamai gyveninti vieno bendro audito modelį. Taip padės mums patoplinti patikrinimo kontrolę ir tai bus labai aktualu, kadangi pagal naują programavimo e, dokumentą lėšų sumos bus dar didesnės. Aš pastebėjau, kad e, didžioji dauguma klaidų yra susijusios su tinkamumo e, vertinimu, išlaidų tinkamumo vertinimu. Galiu Jūs pasakyti, kad mes jau pradėjome e, taikyti supaprastintas tinkamumo nustatymo taisyklės ir todėl klaidų lygis jau sumažėjo. Be abejo, kartu mes siekime, kad būtų supaprastintos ir išlaidų tinkamumo įvertinimo taisyklės, kurios yra nustatomos, nustatomos valstybėse narėse. Remiantis uh, mūsų patirtimi per šį programavimo laikotarpį, aš manau, kad mes galime realiai galvoti apie tai, kaip galima būtų šią sistemą dar labiau sustiprinti ateityje. Be abejo, taisyklių supaprastinimas nėra vienintelis būdas mažinti, klaidoms mažinti. Ir todėl komisija norėtų paraginti visas valstybės narės griežčiau taikyti kontrolės sistemas tikrinti, ar tinkamai atlikti mokėjimai. Ir baigdamas galiu pažymėti, kad audito auditorumo ataskaitoje kalbama ir apie finansinės korekcijas, kurios yra daromos nacionaliniu lygmeniu. Aš žinau, kad jums yra žinoma, jog tai yra probleminės rytis ir iš tikrųjų mes matome jau kai kurių teigiamų poslinkių, tačiau dar daug ką reikia padaryti. Mes ketiname daugiau dėmesio skirti šiai problemai tam, kad auditorumai gautų tikrai patikimus skaičius. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, ES biudžeto vykdymas pagal galiojančias taisyklės yra būtina mūsų darbo sąlyga, tačiau vien to nepakanka. Biudžeto ištikliai nultos mažėja ir mokesčių mokėtojai yra verti to, kad mes tinkamai leistume jų lėšas, kad e, leistume jas tvarkingai ir taisyklingai, kurdami Europos pridėtinę vertę bei siekimų, bei pasiekdami tinkamų rezultatų. Ir mes dar planuojame taip pat taikyti papildomas priemonės, kurias padėtų mums dar labiau padidinti sanglaudos politikos e, veiksmingumą. Ir mes tikimės, kad ES 2020 strategijos įgyvenimas taip pat e, e, padės mums sustiprinti išlaidų kontrolę. Ir dėkojame auditorumams už jų reakciją. Man bus labai įdomu aptarti su jumis, kaip galima būtų patobulinti uh, E, išmokų e, sistemą. Žinote, kad jau prasidėjo diskusijos dėl naujos finansinės perspektyvos ir aš e, žinau, kad jūs svarstėte šį klausimą su mano kolega ponu Šemeta. 2011 metais komisija taip pat pateiks savo pasiūlymą dėl naujos kartos struktūrinių fondų. Tai bus dar viena galimybė mums dar kartą aptarti klausimus, kurios, į kurios mūsų dėmesį atkreipia auditorumai auditorumai labai svariai prisideda prie mūsų bendradarbiavimo, kaip jūsų komitetas, ir aš nekantri lauksiu šios diskusijos ir be abejo sakysiu visus jūsų klausimus. Dėkuoju. Ačiū, gerbiamas komisarė Antor. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui Čatsimarkakis. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Karilait už e, audito rūmų E, ataskaitą. Ir pirmiausia, už tai, kad buvo parengtas pirmas e, skyrius. Tai yra pirmas svarbiausias skyrius. E, ten kalbama apie tai, ar mes galime pasitikėti komisijos politiką. Nes mes esame iš tikrųjų biudžetą kontroliuojanti institucija. Ir mes turime bendradarbiauti su auditorumais, todėl mes dėkingi auditorumams už patiktą informaciją. E, aš e, labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų e, sanglos politikai dirbantis abu komisarai bendradarbiauja su auditorumais. Ir vadinasi, mes galima pasitikėti auditorumų išvadomis dėl šio bendradarbiavimo, nes visų pirma, jie glaudžiai bendradarbiauja ir vyksta komunikacija. Tai yra kitaip nei kitais atvejais, kai ši komunikacija nevyksta tarp komisijos narių ir auditorumų. Pirmiausia, aš norėčiau dar mm, pasveikinti e, komisijos narius e, su tuo, kad e, problematiško atveju skaičius mažėja. Aš, mes, mes dar kalbėsime apie tai, ar tai iš tikrųjų yra stiktinumas, ar tai yra iš tikrųjų tam tikra teigiama tendencija, ar siekime tam tikros politikos. Tačiau pirmiausia, mes kaip Europos parlamentas matome pastangas, kurių ėmėsi e, ponas e, komisijos pirmininko pavaduotojas Kalas. Ir mes matome, kad e, ponas Šemeta ir tęsia šią kryptį. Taip pat aš norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad jie aiškiai kalba. Kad jie ne tik tai išvardė šitą metinį ataskaitoje skaičius, bet ir konkrečiai pasako, kuri valstybė narė kokias klaidas padarė. Tai yra e, labai svarbus naujas pagrindas mums suprasti jų darbą. Taip pat, žinoma, akivaizdu, kad mes e, aiškiau ir žvelgime valstybių narių klaidas. Sanglaudos e, politikoje yra, yra tam tikri ir neigiami skaičiai. Tai būtent tose metinėse ataskaitose tie neigiami skaičiai Nuo 1994 metų ir 2006 metų yra padaryta pakankamai užfiksuota problemų. 7,7 milijardai eurų neteisingai buvo išmokėti. Tai yra toks akumuliuotas skaičius, tai bendras skaičius. Tai būtent tai yra suma tų lėšų, kurios valstybės narės gavo neteisėtai. O jo atgražino į ES biudžetą 709 e, milijonus. Taigi su kuo mes susidurime? Yra e, tam tikras e, finansavimas, tai būtent pajamos iš mokesčių. Tai yra mokesčiai iš stropių, darbščių žmonių visoje ES. Ir tos lėšos buvo tik tai e, netinkamai išmokėtos ir su, e, sugražinta labai mažytė jų dalis tiems patiems mokesčio mokėtojams. Tai būtent e, mes matome, kad dabar yra tam tikrų e, pokyčių, tačiau pasikeitė ne pati logika, o pasikeitė tik tai tendencija. Čia aš dabar e, norėčiau paminėti poną e, komisijos narį Andorą, e, kuris įmasi e, naujos strategijos, jisai įmasi e, sustabdymo tam tikrų priemonių. Tai būtent e, lėšos ir arba finansavimas yra nutraukiamas tam tikrą laiką, jeigu ta institucija ar valstybė narė susiduria su tam tikris problemus ar nevykdo savo įsipareigojimų. Taigi, ponė Antrai, dabar aš norėčiau pasakyti, kad e, čia pastebiu, kad e, tam tikri projektai yra nefinansuojami. Vadinasi, lėšos nepatenka į tam tikras nusikaltusias valstybės narės, su tuo galima jūs pasveikinti. Tačiau trūksta veiksmų plano. Kadagi jūs taikote šitą sus, lėšų skirimo sustabdymą? Trūksta aiškios informacijos. Ar yra automatinis mechanizmas? Nes, e, nes praeitie mes jau sudūrėme su tam tikrais sanglos politikos atvejais kai ministrai, pavyzdžiui, atvykdavo pas komisijos narį ir stengdavosi, kad e, sustabdytos lėšos būtų išmokė, išmokamos toliau. Tačiau mes norime, kad politikai neturėtų įtakos tam e, finansavimo sustabdymui. Jis turėtų įvykti automatiškai. Jeigu tik valstybė narė nusikalsta, projektas netinkamas, nefinansuojama. Aš manau, kad čia ir e, komiteto nariai mane paremtų. Aš norėčiau, kad jūs parengtumėte e, veiksmų planą, kada yra sustabdomas lėšų skirimas tam tikriems netinkamiems projektams. Kitas dalykas, kurį dar norėčiau paminėti, yra tai, kad mes e, turėtume savo kompetenciją šiek tiek atsakingiau taikyti. Tai parlamentas e, jau turėjo puikią patirtį. Čia aš norėčiau savo kolegą apeliuoti į Mulderį, kuris kalbėjo apie nacionalinę deklaraciją, nes taip tik tai mes galim valstybės narės spausti. Būtent tinkamai panaudoti lėšas. Ir aš norėčiau, e, ponia komisijos nariai, e, padėti jums toliau e, būtent šitas nacionalinės deklaracijas taikyti, kad geresnė atskaitomybė būtų vykdoma, geresnė apskaita tų lėšų vykdoma būtų valstybėse narėse. Mes e, nemušime jūsų, e, ponia komisijos nariai. Tačiau, bet kokiu, e, bet kokiu atveju jūs esate atsakingas už šitų lėšų tinkamą panaudojimą. Dėl, dėl to mes esame priversti kreipti į jūs šio klausimo. Iš tiesų reikėtų tokias nacionalinės deklaracijas, kad valstybės narės pateiktų. Dvi valstybės narės jau, jau daro tai. Dabar mes gavome naują tarsi priemonės spausti valstybės narės, nes mes žinome, kokios valstybės narės nusikalto. Ir e, mes nu, apeliuotume jūs, kad jūs vis dėlto įgyvendytumėte šios mechanizmus. Kitas dalykas, aš e, perskaičiau jūsų abiejų e, metinės veiklos ataskaitas, jos labai įdomios, jos yra ten patikta atvirai informacija, jos yra sažiningos, jūs aiškiai pasakote, kur yra dar tikrų rezervų, kur lėšų dar nėra paskirstyta, Tačiau aš norėčiau e, pacituoti jūs, ponia Andrai, jūs prieš tai pasakėte, čia e, būtent ir jūs savo e, pareiškime rašote, aš norėčiau pacituoti iš to pareiškimo. Jūs rašote, aš patvirtinu, kad aš nežinau, kad kas nors buvo nepranešta, kas padarytų žalos institucijoms. Toliau yra tam, tam tikros išlygos, Iš 38, 38 iš 78 e, programų e, generalinis e, direktorius prisima atsakomybę dėl išlaidų teisingumo ir tvarkingumo. Iš tiesų, galbūt reiktų papildomos informacijos, kad išaiškėtų, ar tikrai lėšos panaudojamos. Iš 41 likusios programos yra e, e, pastebėta, e, kad yra pastebėta, kad sėkmingai, proje, sėkmingai vykdomi projektai. Tai yra būtent pusė programų buvo, sakykime, ne, netinkamos, o kita pusė, o kita pusė programų irgi buvo nelabai ne, ne tinkamos ir jos negavo finansavimo. Tai būtent tai yra tokia koduota informacija, kad valstybės narės jiems pateikė tokią informaciją, kur iš tikrųjų yra neleistina, kur yra netinkama. Ir, ir jūs e, patvirtinote tokias dalykus ir prisimėte atsakomybę už tai, už ką jūs negalėjot prisimti atsakomybės. Ir kam pritarti. Tai vadinasi, aš manau, kad e, tokiai praktikai negalima pritarti. Aš norėčiau atkreipdėmės į tai, kad e, kad valstybės narės, žinoma, atkreipia dėmesį į riziką, tačiau aš e, dabar priminsiu, ką sako auditorumai. 30 e, e, atvejų visų lėšų skirimo mes iš anksto žinome, kad yra tam tikra padidinta rizika tokiais atvejais. Ir mes neturėjome išmokėtų lėšų. Tai yra mūsų problema. Iš tikrųjų, mes iš pat pradžių žinome, kokios valstybės narės, kokie regionai yra, kuriuose gali kilti problemų. Žinoma, mes įtarėme ir, ir mes turėtume čia tam tikrą sustabdymo mechanizmą įvesti, tam tikrą blokavimo mechanizmą. Ir mes turėtume sukurti jį, bet mes jo neturime. Mes galime tik tai pagalvoti, kaip, kokių veiksmų imsimės. Tai iš esmės tai e, juridiškai tai yra pakankamai sudėtingas instrumentas, tačiau politiškai e, labai lengvas. 2009 metais matome, kad e, pasiekime tokį punktą, kai buvo paskelbta, koks valstybės narės nusikalto. Ir Lisabonos sutartis yra naujas teisinis pagrindas. Tai būtent atėjo tas laikas jums aiškiai pasakyti, kad mes išvelgėme tam tikrų didelių problemų Nesvarbu, kad yra teigiama, ten, teigiamos tendencijos. Tačiau e, valstybės narės vis dar gali pasinaudoti galimybę vykdyti politinį spaudimą ir gauti lėšas, kurios joms neturėtų būti skirtamas. Ir, ponia Andrai, iš tiesų reikia tokios priemonės kaip, kaip e, lėšų išmokėjimo sustabdymo. Čia iš esmės kalbama apie nedidelius projektus, Tačiau tai yra esminis instrumentas, esminė priemonė, kurią jūs turėtumėt pasinaudoti. Dabar einu prie, e, perinu prie Lisabonos sutarties. Tai yra, e, tai yra naujos priemonės, tai yra vertinimo ataskaitos. E, pone Kalgilai, jūs pat, pat, patvirtinsite, mes kalbame čia ne tik apie atitikimą taisyklėms, apie E, lėšų skirimo teisėtumą, tai būtent tai, ką tikėjome audito rūmai, mes turime, e, e, remdamės ir Lisabono sutartimi, žiūrėti, kaip tos lėšos yra panaudojamas, ar jos panaudojamas veiksmingai. Ir būtent tai yra tas pats geriausias laikas dabar būtent to ir imtis tų priemonių, nes būtent mes visos praktiškai valstybės narės susidurė su ekonominė krize. Mes nuolat deramės su taryba, tos darybos yra sudėtingos, Ir dabar mes negalim net priimti biudžeto. Ir būtent dabar, aš manau, pats tinkamiausias laikas apie tai pagalvoti, ar mes negalėtume veiksmingiau panaudoti savo lėšų. Yra dar, yra tam tikrų kitų priemonių, tai pavyzdžiui, e, e, biudžeto kontrolė. Mm. Tai būtent mes galime imtis atitinkamų priemonių, mes galime. Todėl aš norėčiau paprašyti jūs, e, pateikti mums planą, kaip jūs norite parengti šitą vertinimo ataskaitą. Nes aišku, E, nes aišku, jūs turite pateikti tokią ataskaitą, bet mes nežinome, kaip atrodys tas, ta ataskaita. Mes norėtume, turėtume tokį, tokią ataskaitą, kurie būtų nepar... aprašyta veikla susijusi su kiekviena programa, kurią jūs taikote ir tos lėšos, kurias jūs panaudojate. Ir pirmiausia, politinis įvertinimas, kokia nauda bus iš tų projektų ES. Tai būtent e, gali būti darbo vietų kūrimas, uh, gali būti uh, e, konkretus regioniniai projektai. Tačiau, bet kokiu atveju, tai turi būti naudingi projektai. Ir tai turi būti įrodoma. O tai galime e, padaryti per šitą įvertinimo ataskaitą. Ir mes norime prašyti, kad parengtumėte šią ataskaitą. Pone Sandorai, aš taip pat džiaugiuosi, kad jūs mm, uh, pasirašėte, tai yra pritaipytėte šiems įsipareigojimas. Tačiau, ponia Hanai, jūs turėtumėte irgi tikriausiai įsipareigoti iš esmės imtis e, tam, tik, tam tikros politinės atsakomybės, nes dabar yra kaip kolegija bendrai e, e, e priima sprendimus e, komisija. Tačiau jūs turėtumėte, turėtumėte imtis ir pats politinės atsakomybės. Ir apskritai komisija turėtų prisimti atsakomybę. Būtent už tai kas čia parašyta ir kas bus veiklos ataskaitoje ir ateities vertinimo ataskaitoje. Būtent už tų lėšų veiksmingą panaudojimą. Dabar aš norėčiau paprašyti raštu atsakyti, ponia Hanai, į šį klausimą. Žinoma, jau iš anksto esu dėkingas už šį atsakymą ir taip pat e, norėčiau, kad e, visa sistema būtų veiksmingiau sutvarkyta, būtent, kad jūs pasirašytumėte, kad jūs pritartumėte tam. Uh, Nes iš esmės tie 7,7 milijardai, kurie turėjo būti išmokėti, iš jų išmokėta, tai yra e, gražinta atgal į ES biudžetą tik 709 milijonai. Taigi reikia tam tikrų pataisimų. Mes turime imtis tam tikrų priemonių e, priversti valstybės narės, jeigu jos gavo neteisėtai lėšas ES, kuo greičiau gražinti jas į ES biudžetą. E, nes būtent taip mes galėsime kovoti su didžiulėmis problemomis ir klaidomis. Kitas dalykas, tai paraiškos programos yra sudėtingos ir programų gyvenimas yra sudėtingas. Ir tai yra kitas svarbus punktas. Mums reikia supaprastinimo. Žinoma, e, valstybės narės tą paprastinimą boikotuos, nes už e, sudėtingos sistemos galima lengviau paslėpti savo neveiklumą ir sudėtinga sistema leidžia e, padaryti tam tikras klaidas, jos yra sunkiau aptinkamos. Žinoma, e, yra e, Europoje tam tikros praktikos, kaip tos klaidos yra slepiamos. Tačiau aš manau, kad tai yra neprimtina ES mokesčių mokėtojams. Todėl aš norėčiau gauti iš jūsų e, pasiūlymų, kur galima supaprastinti programų vykdymą. Deja, dabar mes susidurime su tokia situacija. Jūs, jūs uh, uh, komisija ir valstybės narės esate atsakingi už tų programų įgyvenimą. Tačiau dabar yra 27 būdai, kaip įgyvenamos programos. Kaip mes galėtume supaprastinti jas ir kaip mes suvienodinti galėtume. Tai yra didelė problema ir aš norėčiau, kad iš esmės būtų e, e, parengtas e, veiksmų planas, kaip supaprastintas būtų tas įgyvenimas. Arba būtų taikomos tam, tam, tikros, tam tikros bausmės valstybės narėms. Mes Iš esmės turime nuspręsti, kas sukuria pridėtinę vertę Europos Sąjungai. Tai, o čia tokiu atveju supaprastinimas yra esminis elementas. Ponios ir ponai, kolegos pateikė raštų daug klausimų, kolegos tikriausiai turi dar daug klausimų, kuriuos uh, uh, užduotų uh, komisijos nariams. Tačiau aš norėčiau įspėti, kad nebūtumėte per daug konkretus ir vis dėlto paminėtumėte, kad tiek į tos klausimus turėtų atsakyti raštu. Uh, Žinoma, tas, e, ta procedūra įdomi, žinoma, e, raštu e, pateikiami klausimai ir juos atsakoma, diskusijos vyksta. Tačiau bet kokiu atveju 16 metų jau trunka šita procedūra ir mes turėtume keisti sistemą. O, ir kalbėti ne apie atskiras mažas konkrečias klaidas, bet apie visos sistemos keitimą. Pone Hanai, pone Andorai. E, jūs kaip tik ir e, pristatėte tą informaciją, aš pastebėjau, e, kad jūs tikrai išmanote šią sritį. Ir manau, kad mes pasiekime tokį punktą, kad reikia kalbėti apie visos sistemos keitimą. Ačiū visiems. Ačiū. Prieš suteikdama žodį norintiems pasisakyti, norėčiau dar kartą leisti pasisakyti komisarams, kad jie atsakytų į pranešėjo pirmosius klausimus. Ačiū, panė pirmininkė, aš bandysiu kalbėti trumpai ir iš esmės norėčiau e, nuoširdžiai padėkoti už tai, kad jūs pripažįstate mūsų darbą, mūsų pastangas e, pagerinti situaciją. Čia kalbant, e, pirmiausia, tikriausiai e, susijęs su mūsų darbu. Čia aš norėčiau pasinaudoti progą ir parlamente padėkoti savo bendradarbiams už tai, kad jie prisima atsakomybę, kad jie dirba ir taip pat norėčiau padėkoti savo pirmtakiai. Žinoma, e, e, ponas Kaciamakakis, kai jau e, kalbėjo, mes turime kalbėti apie esmę. Kaip mes su, suprantame sąjungos politiką, regioninę politiką, ką mes ją norime pasiekti. Ir mes turime investuoti į regionus, regionus priartinti prie pačios ES, sumažinti ekonominius skirtumus, e, sumažinti tam tikrą prieštarą. Ir taip mes galime panaudoti kontrolės ir audito priemonės regionuose, valstybės narėse, e, pavyzdžiui, privačiose įmonėse, kad e, galėtume sukurti vieną standartą visoje ES, kad ta kontrolė ir auditas būtų vienodi. Mm. Todėl mes turėtume būti suinteresuoti, kalbant apie kontrolę ir auditą, sukurti tam tikrą kultūrą, tam tikrą praktiką, kad būtų pasiektas e, bent jau panašus standartas, kad e, būtų įgyvendinta E, vidaus, rinko, vidaus rinkos integraciją, kad valstybės narėms, e, valstyb, e, įmonėms įvairiose valstybės narėse būtų užtikrinta, kad jos galės visos būti traktuojamos vienodai ir turės vienodą žaidimo taisyklę. Taigi, mes turime ir tam tikrą pedagoginę užduotį. Aš kiek pats supratau, kiek pabandžiau bendradarbiavimą su savo tarnybomis, E, suartinti ES ir regionus. Kad būtent e, lėšos finansavimas būtų tiksliau panaudojamos, tiksliau investuojamos ir kad būtų tikslingiau jos ir teisingiau panaudojamos. Ir veiksmingiau, žinoma. Tai būtent tai yra esminis punktas mūsų filosofijos, kad mes suprastume, kaip Mes elgsimės toliau su finansinėmis korektūromis ir su gražinimu. Tai būtent e, e, kaip bus tinkamai panaudojamos lėšos. Jeigu tai bus užtikrinta, jeigu valstybės narės pasieks e, mm, tokį rezultatą, kad galės pačios tikrinti ir kontroliuoti savo uh, panaudo, ES finansinių lėšų e, panaudojimą, tada iš esmės bus pasiekta, kad netinkamai panaudotos lėšos bus tinkamai panaudotos kitiems projektams. Vadinasi, viena vertus e, yra tam tikras koregavimo poreikis, o kita vertus kompensuoti tas lėšas, kurios buvo netinkamai e, panaudotos ir jas paskirstyti kitiems tinkamiems projektams. Taigi, mes e, pasieksime tai, taip, e, kad tos lėšos, kurios buvo netinkamai panaudotos, jos galės būti reinvestuotos kitose srityse. Tai būtent aš siekiu tokios strategijos. Antras dalykas. Mes turime skirti tarp sisteminių klaidų ir konkrečių klaidų. Sisteminės klaidos atsitinka tada, kai, pavyzdžiui, valstybė netinkamai e, perkelia kokią nors ES nuostatą į nacionalinę, e, nacionalinį teisės aktą. Tačiau visų pirma, valstybės narės tada tokiu atveju turi laikytis nacionalinių nuostatų. Tai būtent ir reikia tada nustatyti tokią klaidą, dėrėti su ta valstybė narė. Paprastai e, susitarėme dėl tam, tikrų, tam tikro koregavimo procento. E, tam tikrai projektai, kurie e, yra, buvo finansuojami remiantis tokią klaidą, tai netinkamai finansuojami, e, jie yra koreguojami, tai yra tos lėšos koreguojamas, o kai kurios lėšos gražinamas. Taigi, tai yra e, sudėtingos dėrybos, nes e, valstybės narės, kaip žinote, nėra sužavėtos tokiamis korektūromis ir tai tos dėrybos trunka pakankamai ilgai. Netgi kartais E, toks reikalas pasiekia teisingumo teismą. Ir e, komisija, kai nustato tokią klaidą ir e, kada galutinis sprendimas priimamas, ką reikia koreguoti, iš tiesų tada gali praeiti labai daug laiko. Tai yra sisteminės klaidos. Ir manau, kad tokiais atvejais būtų pageidautina greitesnė reakcija. Aš mm, norėčiau paprašyti e, pono generalinį direktorių dėl patvirtinimo. E, nes buvo, buvo klausimas, kodėl nepasirašome mes patys, iš esmės. E, tačiau mes norėjome siekti tokios filosofijos, kad pati tarnyba pati institucija e, kuo geriau įsitrauktų, prisimtų atsakomybę į visą šį sprendimų priimimo procesą. E, ir e, šitas, ši ataskaita, kurią mes pateiksime, tai yra tarsi jungtinė ataskaita, kurią komisija kolegeliai parengė. Tai yra įsipareigojimai ten nustatyti, kaip jie yra vykdomi ir bus šitą ataskaitą pateikti parlamentui. Tai būtent ten nustatyta yra tiek tarnybos, atsakomybę ir tiek politinę komisijos atsakomybę. Dabar kalbant apie supaprastinimą, čia aš nenorėčiau per daug kalbėti. Pane pirmininkė, iš tikrųjų parlamentarai turės dar pakankamai laiko diskutuoti šiais klausimais. Čia iš tikrųjų reikia dar šiek tiek nuveikti. Aš norėčiau tik tai priminti, kad, kad dalis biurokratinės naštos susidaro valstybėse nariuose. E, o mes dabar kaip tik kalbamės e, su valstybės narėmis, kaip jos gali sumažinti šią naštą. Aš dabar vienoje valstybėje kaip tik konstatavau, kad, e, kad tarp paraškos pateikimo ir tarp lėšų išmokėjimo aštuonis mėnesius trunka. Mm. Tai <laughs> iš esmės e, e, ir tada kaltė suverčiama Bruseliui, o tada galutinis vartotojas, galutinis lėšų gavėjas, kaip tik mano, kad Bruselėje aštuonių mėnesių reikia, kad būtų priimtas atitinkamas sprendimas išmokėti, išmokėti skirti lėšas. Ir aš, a, aš manau, kad mes dar pakankamai padiskutuosime dėl to supaprastinimo. Tačiau aš dabar norėčiau baigti ir gal panas Andoras norėčiau pasakyti šį vietą. Ačiū. Ta problema, kuri buvo aprašyta mano veiklos ataskaitoje 2009 metais, yra e, konkreti problema, kalbant apie 38 problemas iš 79 e, e, programų. Tai būtent dėl tų 38 programų kilo tam tikrumo užtikrintumo. Ten kalbama apie valstybės ir regionus, kurie buvo nepasirengę arba labai vėlai buvo pasirengę e, at, įvykdyti tam tikras e, sąlygas, kad būtų e, tikrinama jų atitiktis tiems, toms programoms. Tačiau tos valstybės ir regionai dėl tos pačios priežasties bendrajam finansavimu skyrė per mažai lėšų ir buvo per mažai kontrolės vykdoma pačios valstybių narių. Ir e, iš esmės tai nėra susiję su to, ką jos, tos valstybės narės reikalavo. Tai būtent, kad būtų keičiama pati sistema. Mes dabar šiuo metu keičiame sistemą. E, aš e, visais atvejais, kurie, kuriais, dėl kurių buvau neužtikrintas, nutraukiau finansavimą atitinkamų programų, kuriuose buvo tam, e, neteisėtai reikalaujama finansavimo. Ir ši situacija neturėtų pasikartoti ateinančiais metais. Mes bent jau stengsimės. Uh, Ponas ir ponai, visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Hatsimarkakis už atliktą analizę. Pagrindinių iššūkių įvertinimas ir nustatymas iš esmės atitinka mūsų nuomonę dėl sanglaudos ir socialinių fondų. Uh, Tačiau dėl metinės veiklos ataskaitos klausimo ir jos pasirašymo galėčiau pasakyti tą patį kaip komisaras Han. Laikomės komisijos standartų. Tai yra visa apimantis valdymo klausimas ir sanglaudos politikai taikoma tas pats kaip ir kitiems generaliniams direktoratams. O kalbant apie kitus pranešėjų iškeltus klausimus, tai yra E, su mūsų laikymas arba sustabdymas. Tai yra būsimo laiko tarpio viena iš užduočių. Tai galbūt supaprastintų sistemą. Kalbant apie sustabdymus ir sulaikymus. Iš tiesų, didžiulis skirtumas yra tarp e, ankstesnio uh, pastarojo laiko tarp ir ankstesnių laikotarpių. Kokybė pagerėjo, tačiau mes, tai nebuvo pagrindinis mūsų tikslas. Tai yra instrumentas padedantis pagerinti valdymo ir kontrolės sistemų kokybę valstybėse narėse, tačiau mes turime jį taikyti konstruktyviai, kad padėtume valstybėms narėms pagerinti savo veiklos rezultatus bei Europos fondų uh, kokybę bei kiekybę. Tai nėra daroma automatiškai, tačiau taip pat šis sprendimas nėra politinis. Tai yra valdymo sprendimas ir tai įrodymas, kad nuolat kontaktuoja tarpusavėje generaliniai direktoratai bei fondų vartotojai ir kad turime galimybių skirti, atrasti klaidas tuo metu, kai yra naudojami fondai ir vykdomi projektai. Šios praktikos filosofija tokia ir yra ir aš tikiuosi, kad mums toliau pavyks pasiekti gerų rezultatų bei prisidėti prie ankstesnio laikotarpio rezultatų gerinimo. Ir neišvengiamai E, bus supaprastinta procedūra ir e, dėl to klaidų turėtų dar sumažėti. Mes labai stengsimės rasti tolesnius veiksmus, norint dar supaprastinti taisyklės, pavyzdžiui, tinkamumo taisyklės, išlaidų tinkamumo taisyklės. Tai padarysime po 2013 metų, man tai atrodo realistiška data nes e, tai galime daryti tik tais per kitą finansinę perspektyvą, ne anksčiau, tačiau tai nėra vienintelis laikotarpis, e, kuriam, kuriame mes ieškosime naujų būdų. Mes turėsime atlikti ir įvairius įvertinimus, norėdami parodyti, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai, Europos biudžetas yra naudojamas taip, kad neštų naudą Europos piliečiams ir kurtų papildomą vertę Europos lygmenių. Todėl reikia šiek tiek kitokios vertinimo sistemos paremtos veiklos rezultatais. Ir čia pasistumėjome į priekį ir tam dar turime laiko. Ir aišku, pasinaudosime uh, tą informaciją, kurią gausime pasikonsultavę su visomis suinteresuotomis pusėmis, tarp jų parlamentu ir taryba. Dėkoju. Ačiū. Pone Kresler. Ačiū. Aš iš tiesų e, nežinau, ką iš tikrųjų daryti su tuo auditorumų 2009 metų ataskaita. Čia kalbame, kad 50 e, procentų e, programoms struktūriniai fondai iš vis neskyrė finansavimo, e, jeigu aš teisingai interpretuoju. Tai yra taip pat didelė dalis e, e, programų, kuriams socialinis fondas taip pat neskyrė lėšų. Tai iš tiesų yra tokia sudėtinga situacija, nes dabar susidaro tam tikri rezervai, nepanaudotos lėšos. Ir e, aš girdau kai kurios teiginius, kuriuo aš, aš abejoju. Aš čia e, iš esmės čia nesigilinsiu e, pačiu ekspertinius reikalus. Tačiau 2009 metais koks, yra, koks buvo biudžetas ir kągi mes dabar darysime. Kai kurios valstybės narės, akivaizdu, iki šiol taip, taip valdyti ir administruoti tokių, e, tų programų, kaip jos turėjo būti administruojamos. Žinoma, E, galbūt tendencijos yra geros, tačiau yra tam tikros problemos susijusios su, su e, programomis. Taigi, ką mes darysime su tomis e, programomis, kurios administruojamos netinkamai? Čia lauksime kažko ar bandysime jas kažkaip spręsti? Manau, kad reikėtų panagrinėti šitą klausimą. Dar kitas dalykas. Aš norėčiau pasiskūsti atsakymus į mūsų klausimus raštu. Nes čia atpasakojamas e, reglamentas. Čia trūksta šiek tiek turinio tose atsakymuose. Ir vienas klausimas, pavyzdžiui, yra susijęs su, kokybės, su kontrolės kokybė. 30, 30 procentų, 70 procentų minėjo audito rūmai. O e, čia ir, ir mes klausome, e, ką, kokie verti yra šitie ex ante vertinimai nes 70 procentų klaidų nerandama tokio, tokio, tokios kontrolės metu. Taigi, kaip mes galime pagerinti šitą situaciją, šitą kontrolę, kadangi mes galėtume kuo anksčiau nustatyti tas problemas, jeigu tos kontrolės neveikia. Kitas dalykas. Čia apie skaidrumo problemą tave. Mes nelabai suprantame, kasgi yra gražinama galų gale metų pabaigoje į ES biudžetą. Kokie, kokios lėšos buvo netinkamai e, skirtos ir kokios yra gražintos. Būtų labai malonu, jeigu mes iš tikrųjų galėtume pagerinti šitą procesą. Jūs sakote, kad jūs norite turėti galimybę, kad, e, sakykime, tos lėšos būtų skiriamas kitiems, kitiems projektams. Tačiau e, e, mūsų klausimas yra toks, kaip suprasti visą šitą, visas tas procedūras, kaip tos lėšos gražinamos ir kaip jos nepanaudotos. Gal galėtume daugiau skaidrumo čia užtikrinti. Kitas dalykas. Čia e, e, šimtų procentų bendras finansavimas buvo pritarta jam. Čia aš norėčiau paklausyti, e, pavyzdžiui, socialiniai projektai. Socialinis miestas, pavyzdžiui, yra toks projektas. 15 procentų E, bendro finansavimo e, e, vietos savivaldybė skiria, pavyzdžiui, projektams iki 10 tūkstančių eurų vertės. Taigi, projektų dalyviai turi pateikti pranešimus spaudai, atitinkamai, atitinkamai institucijai, Berlyne, čia Vokietijoje. Jie turi pranešti apie tos projektus ir man čia būtų įdomu. Ar tai iš tikrųjų Vokietijos problema, ar čia yra tokia ES e, sąjungos problema, e, toks finansavimas. Anne poi Andor, prego. Danke. Darf ich nur für mich zur Sicherheit die erste Frage. Ačiū. Iš tiesų, e, dabar pirmas ponios Greslės klausimas bus susijęs su įsisavinimo galimybėmis. Iš tiesų, aš norėčiau atsakyti į tai šitaip. Iš tiesų, reikia pastebėti du dalykus. Taip. Mes vėluojame, nes dėl, e, tam, tam yra dvi priežastis. E, iki 2006 metų laikotarpiui e, buvo pailgintas, pailgintos projektų trukmės. Ir valstybės narės susitelkė į tai, kad išnaudotų iki galo joms skirta, skirtas lėšas. Ir dėl konjunktūros ekonomikos atgaivinimo programų valstybės narėse ir ES lygių tam buvo pritarta. Daugelis sakė, kad E, projektai gali būti e, finansuojami, pavyzdžiui, e, ekonomikos atgaivinimo programomis arba iš atskirų fondų skiriamomis lėšomis. Tačiau tam buvo numatytas nuo vienerių iki dviejų metų finansavimas. Tačiau kiekvienas projektais buvo skirta septyniarių metų laikotarpis. Todėl projektų vykdymas užsitėse. Bet aš šimto procentų esu įstikinęs, kad mes vis dėlto įvykdysime tuos e, projektus, nes mes e, norim būti e, tikslus ir mm, per artimiausią biudžetinį laikotarpį mes iš, išnaudosime visas turimas biudžete lėšas skirtas būtent šiems projektams ir mes įvertinsime, kokia apimtimi reikalavimas lėšos ir kada jos. Dabar dėl e, e, kontrolės kokybės. Tai iš tiesų mūsų projekto trukmė yra susijusi su ta kontrolė. E, vadinasi, kai kurie eksantė tikrinimai yra vykdomi, tačiau jie yra negalutiniai, nes tie projektai nėra įgyveninti iki galo, nes nėra patikta visa informacija projektas, kaip žinia, dar nebaigtas. Todėl ir tos klaidos ten pasitaiko, tai būtent dėl trūksamos informacijos. Aš norėčiau priminti, kad e, e, audito rūmų metinis auditas e, yra pradedamas nuo, pir, nuo pirmo lygmens, yra trys audito lygmenys. Todėl Aš, aš e, kaip tik patikiu pasiūlymą ir aš manau, kad mes rasime bendrą sprendimą, bendrą e, procedūrą, bendradarbiaudami su audito rūmais, būtent pasibaigus finansiniam laikotarpiui, bus e, kontroliuojamas visas laikotarpis ir bus konstatuojamas klaidų skaičius ir tai bus tarsi orientacinės vertės kaip bus vertinami e, metinės klaidos arba metinis e, finansavimo panaudojimas. Dabar dėl paskutinio klausimo. Aš darau prielaidą, remdamasis e, ir praeisiais metais, kad mes teiksime vieną formuliarą. Valstybė narė turės užpildyti tą formuliarą. Tai bus kompiuterinė kompatinis e, formularas. Ir ten bus e, apskaičiuota tiek regionų šalių lygmenių, kaip panaudojamos tos lėšos. Tačiau tai e, užtruks keletą metų tikrai, kol šita sistema įsitvirtins, apskaitos sistema įsitvirtins. Ir e, visų pirma, tai susijęs su ta pateikta informacija. Kaip užpildys tas formularius valstybės narės? Sulla domanda che l'aveva fatta la collega Gressle sulla... Dabar poniai Kresla užduotas klausimas, ar jūs norėtumėte atsakyti į jį apie projektą Berlyne? Pone Kresler, mes e, nesinešėme projekto dokumentų. Jeigu jūs susidomėjote projekto detalėmis, tai mes galime e, jums jas perduoti. E, galime susisiekti tarpusavį, tačiau mes jų čia neatsinešėme tų detalių. Pone, pone komisijos nariai, aš tikrai nereiškiu jūsų gluminti, tačiau aš manau, kad galima bent jau atsakyti, ar Europos Sąjungoje e, turėtų būti apie projektų vykdymą pateikiami pranešimai spaudai. E, ar tokia informacija pakankama, ar čia visoje Europos Sąjungoje ar atskiroje valstybėje tai taikoma? Well, uh, there's a large amount of information. Yra Labai daug informacijos apie sanglaudos fondų finansavimą ir atskirus projektus, kurie yra absoliučiai vieša. Ir nemanau, kad šis klausimas gali kelti sunkumų vertinimui ar susidarant bendrą vaizdą. Ačiū pirmininkė. Noriu taip pat padėkoti auditorumams už jų ataskaitą. Norėčiau paklausti komisarui atsakingam už regioninę plėtrą, kuris, mano nuomonė, at, at, atlieka labai svarbią funkciją formuodamas fondų struktūrinių fondų e, e, ateitį. Ir matau, kad sumažintų klaidų skaičius iki 5 procentų parodo gerą pažangą. Ir taip pat, aišku, valstybės narės yra atsakingos už pačią didžiausią dalį tų klaidų. Norėčiau pateikti tokį vieną pavyzdį, kai e, galbūt klaidos buvo tyčinės. Pavyzdžiui, PRT įmonę norėčiau e, pakalbėti Junktinėje karalystėje. E, buvo e, įsteigta T įmonė, kuri, buvo, kuri bankrutavo, buvo prarasta labai daug lėšų, tačiau tie patys savininkai vėliau atidarė kitą įmonę, kuri buvo finansuota iš regioninių fondų. Ir komisaras ir kiti kolegos atkreipė dėmesį šitą konkretų atvejį. atvejį. Komisaras atsakė, kad jam atrodė, jog šitas atvejis yra su juo viskas gerai, net tai yra smulki, smulkaus ir vidinio verslo įmonė ir todėl jie gali gauti struktūrinius fondus. Aš norėčiau paklausti, ar tokiu būdu tikrai galima naudoti struktūrinius fondus. Ir žiūrint į ateitį, kaip, tai žinau, kad kai kurie kolegos turi panašių pavyzdžių. Na ir iš tikrųjų šito atveju tiesiog įmonė buvo kaip ir perkelta. Galbūt galima būtų sukurti ateityje tokias taisyklės, kad vėliau nebebūtų tokio sukčiavimo atveju. Ačiū, komisarė Han. Iš tiesų, e, pasakysiu sąžininkai, tai yra labai sunkus klausimas. Nes e, aš e, suprantu iš darbuotojų padėti, kur, kur vykdoma ši veikla tai būtent tos statomos tos gamyklos ir vyksta bendradarbiavimas. Tai yra e, iš tiesų tokia situacija ES, e, kai įmonės perkelia savo gamyklas arba e, suskaido įmonės. Aš nesiniai visai sužinojau apie tokį vieną atvejį, kai a, a, drabužių parduotuvė e, turi savo platinimo centrą netoli Paryžiaus ir dabar nusprendė kitą centrą e, steigti netoli Briuselio, nors iki šiol e, Belgija buvo aprūpinama drabužiais iš Paryžiaus. Čia iš tikrųjų toks yra įmonės sprendimas Belgiją aprūpinti drabužiais iš e, Belgijos, Belgijoje esančios atstovybės. Tai, tai būtent čia buvo sukurtos Belgijoje darbo vietos, buvo suskaidyta ta įmonė, o e, netoli Paryžiaus įmonė e, buvo prarastas kai kurios darbo vietos. Tačiau bet kokiu atveju tai yra tam tikra pridėtinė vertė sukurta ES lygių. Ir čia E, mes šį klausimą labai sunkiai galim atsakyti, remdamėsi vien tik tai bendrosios rinkos principais. E, faktas yra tas, kad e, kad persikėlimas iš vienos vietos per penkerius metus e, e, buvo finansuojamas ES lėšomis. Tačiau, antra vertus, e, jis netitiko kriterijų šio, šito finansavimo, todėl turėtų gražinti tas lėšas. Ir čia, pavyzdžiui, kai buvo šita e, gamykla pastatyta e, Lenkijoje, tai būtent Anglijos gamykla, kur nusprendė per, perkelti dalį savo veiklos. Čia e, finansavimas buvo tinkamai skirtas būtent atsižvelgiant į mažųjų vidutinių įmonių finansavimo nuostatas. Tačiau aš bet kokiu atveju norėčiau pasakyti, bent jau šiame komitete, ta yra principinė esminė problema. Aš žinau kai kurias situacijas, kaip pavyzdžiui, valstybė narėje iš vieno regiono į kitą perkeliamas įmonės. Ir vienas yra konvergencijos regionas, o kitas yra um, jau konkurencingas regionas. Ir čia, bet kokia atveju, ar, ar skiriamas finansavimas ar ne, tai yra klausimas. Mes bet kokia atveju norime konvergencijos regionui padėti. Tačiau, iš esmės, e, tai yra tokia situacija sunku spręsti. Bet tokiais atvejais aš dažniausiai susiduriu su didžiosiomis įmonėmis. Aš, e, mm, kaip suprantu, čia e, visi parlamentarai atstovauja savo e, rinkėjams tam tikrose apygardose. Mes iš esmės atstovaujame visi, visai Europai. Aš bet kokiu atveju pasakyčiau, įmonė, kuri perkelia iš vienos valstybės narės į kitą savo, įmo, savo padalinį, jinai nepersikėlė į Kiniją. Ji veikia ir toliau E, Europoje ir mes turime atsižvelgti šitą konkurenciją, priimti ją, kad jinai e, vyktų ir toliau Europos Sąjungoje. Todėl aš negaliu čia duoti tokio vieno atsakymo. Šitas e, klausimas yra sudėtingas. Žinoma, yra tam tikros taisyklės perkeliant įmonės. Jei Jeigu e, e, senoje įmonės e, vietoje ES finansavimas buvo naudojamas, tai iš tikrųjų tai yra neteisėta ir taip negali būti. Tačiau, bet kokiu atveju, čia mes kalbame apie dvi valstybės, todėl tas finansavimas gali būti ir teisėtas. Ačiū, kolega Andreasen. Pane Andresen, ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia užduoti klausimą poniai Kajulait. Ar galima įvertinti, kiek buvo sumažintos e, klaidos struktūriniuose ir sanglaudos fonduose ir kaip tai yra susiję su e, programų skaičiumi, kurios e, buvo neįvykdytos dėl finansinių uh, finansų trūkumo valstybėse narėse. Taip pat norėčiau užduoti klausimą komisarams. Kaip Jūs reaguotumėte į šiandienos Financial Times pranešimą apie struktūrinius ir sanglaudos fondus? Ypač noriu paminėti apie. E, Noriu paminėti, e, kad ten rašoma, jog ES lėšos atsiduria Italijos mafijos e, rankose. Pone Andor, kodėl Jūs manote, kad ES neturi to įsipareigojimo kaip bankai, kad bet kuriuo metu būtų pateikta ataskaita, sąskaitų ataskaita, kaip e, minima Financial Times. Ir taip pat norėčiau pritarti pono e, Bor komentarui. Žinau, kad e, ir Lenkijoje yra tokių įmonių kaip Dell, kurios buvo e, iš, perkeltos į Lenkiją e, iš kitų valstybių, kur yra mokamas didesnis pelno mokestis. Ir Lenkijoje e, taip pat e, buvo panaudotos regioninių fondų lėšos, o Airijoje e, dirbę žmonės tose, tose įmonėse prarado savo darbo vietas. Dėkoju. Kiek uh, klaidų sumažėjo dėl to, kad sumažėjo gyvendinamų programų? Labai sunku yra pasakyti. Uh, Taip, iš tikrųjų, naujajam programavimo laikotarpiu e, e, naudojamos lėšos nėra labai didelės. Ir jų įsisavinimas nėra toks geras kaip anksčiau. Iš dalies problema atsirado dėl to, kad valstybės narys dar naudojasi lėšomis skirtomis pagal senąjį programavimo e, programą. Taigi kol kas dar galima sakyti, kad ES lėšus yra jums neprieinamos, kol komisija e, tvirtino naujus kontrolės mechanizmus. Valstybės narės naudojo pagal sena, senai programavimą skirtas lėšas. Negebėjimas dalyvauti bendro finansavimo projektuose. Na, labai sunku būtų įvardyti konkrečius atvejus ir man nėra žinoma, apie kokį nors e, projektą, kuris nukentėjo būtent dėl to, kad valstybė narė negalėjo kofinansuoti šio projekto. Tačiau be abejo, jeigu lėšos nėra naudojamos, tuomet nedaroma ir klaidų. Būtent todėl klaidų lygis e, e, per naująjį programavimo laikotarpį yra mažesnis. nes be to žinome, kad kai padidėja e, programų e, skaičius, taip pat ir auditoriams tenka daugiau dirbti, o tai reiškia, kad gali padidėti ir klaidų lygis. Dėkuoju, kad žodis komisijos nariui. Ja, nochmals äh, zu den, ähm, zu den äh, Übersiedelungen. Ich meine, Taip, reaguodamas į klausimą apie gamybinės veiklos perkelimą kitur. Na, iš tikrųjų, neturėjome šio klausimo svarstyti šią popietę. Šis posėdis buvo skirtas kitiems klausimams. Tačiau jei mes e, turime pakankamas ekonominės ir fiskalinės sistemas, kurios e, gali prisidėti prie bendrovių noro perkelti savo gamybą kitur, turime panagrinėti, kodėl bendrovės nori perkelti gamybą kitur. Mes nagrinėjome ir rinkos sąlygas, ir mokesčių e, naštą, darbuotojų, galimybės surasti darbuotojus. Veiksnių, e, kurie įtakoja šias bendrovės, yra labai daug. E, ir Be abejo, gali būti ir taip, kad kai kurios bendrovės per, persikelia kitur, siekdamas gauti subsidijas. Na, išvada galima daryti tik vieną, kad mums reikia geriau derinti savo sistemas, mums reikia suvienodinti žaidimo taisyklės visiems. Gali būti taip, kad nepakankamai lėšus išleidžiame vienose sritise, tačiau kartu turime ir patobulinti e, išlaidų auditą tam, kad būtų užtikrinta, kad visos išleistos lėšos būtų tinkamai panaudotos. Be abejo, mes nenorime sukurti papildomos demokratijos, nes tai būtų nenaudinga mažoms vidutinėms įmonėms, tai atbaidytų jas nuo e, noro kreiptis į mus, e, norint gauti pagalbos. Taigi, vienaip ir kitaip mes žinome problemas ir stengiamės jas spręsti. Na, aš galiu remtis tik tai valstybių narių ataskaitomis. Mes turime kelias stebėsinos e, sistemas, e, turime taip pat e, įvairių sistemų, kurios leidžia mums tinkamai vertinti atliktus patikrinimus. Ir mes viską labai išsamei išnagrinėjame tam, kad įsitikintume, jog patikrinimai atliekami yra reguliariai ir tvarkingai. Mūsų 2008 metų veiksmų plane labai aiškiai yra pasakyta, kad mes e, ketiname skirti daugiau dėmesio rizikingoms sritims. Ir ketinome e, atlikti daugiau patikrinimų šiuose sritise. Tačiau mes negalime e, nustatyti visos šalies kaip rizikingos, kaip rizikinga teritorija. Todėl mes e, e, tikriname tik tai e, pasirinktas imtis, jas vertiname ir mes turime vertindami pasikliauti tam tikrais rodikliais. Ir jeigu mes surandame rimtų pažydimų, tuomet perduodame bylą Olafui ir kitoms atsakingoms institucijoms. Komisijos narės panas Andor. Taip, tai kad e, Financial Times e, rūpinasi struktūriniais fondais, e, Europos anglodos politika yra labai gerai. Tai yra labai rimtas laikraštis ir daug kas iš mūsų jį skaito. Ir puiku, kad šis laikraštis nagrinėja šias temas. Tačiau šiuo atveju aš nepritariu tam, kas yra rašoma Financial Times. Aš kartais tenka nepritarti jų straipsnių pavadinimams ir jų nuomoniai. Daug kas priklauso nuo to, kaip yra renkama informacija, kaip ji yra analizuojama. Kai kurios išvados beje daromos klaidingai. Be abejo, kiekvieną kartą, kai yra skelbiama viešai kokia nors informacija ar kokie nors pareiškimai, tuomet mes turėtume išnag viską išnagrinėti tam, kad išsiaiškintume, kokią informaciją remdamiesi žurnalistai padarė tokias išvadas ir uh, pareiškimus. Europos finansavimas ir e, privatus finansavimas. Manau, kad labai svarbu yra e, panagrinėti, kaip privačios bendrovės finansuoja savo veiklą. Nes e, bendrovių galimybė gauti jiems reikalingus finansus uh, Ir refinansuoti savo e, kapitalą labai priklauso nuo to, kaip jos pateiks e, duomenys apie savo apskaitai ir lik, e, turto likvidumą. Pagal Europos finansavimo priemonės mes bandome taikyti panašias, panašias sistemas, panašius metodus. Tačiau kitoms išlaidoms taiko, taikomi reikalavimai yra kitokie, tai, tai yra viešosios išlaidos. Ir tam, kad galėtume pradėti taikyti privačiame sektoriuje taik, taikomas e, e, kontrolės sistemas, turėsime išleisti nemažai lėšų. Ir man atrodo, kad tai bus lėšų švaistimas, kadangi e, jis nepasieks jokio praktinio tikslo, jis tikrai nepadidins mūsų gebėjimo tikrinti visas išlaidas. Mums reikia, kad mūsų pateikta, pateikiama informacija būtų renkama atsakingai, kad ji būtų patikima. Mums reikia turėti tinkamas kontrolės sistemas, reikia tikrinti, kaip galutinė lėšų naudotojai e, naudoja lėšas tam, kad e, mokesčių mokėtojai mumis pasitikėtų. Dar vienas dalykas, papildomas klausimas apie prisitaikymo prie globalizacijos fondas. Ir kai šis fondas yra skirtas e, e, tiems darbuotojams, kurie nukentėjo, kai jų bendrovė perkelė veiklą e, kitur. Ypač tais atvejais, kai atleistų darbuotojų skaičius viršė 500. Airijoje iš tikrųjų viena bendrovė pasitraukė iš Airijos ir perkelė savo gamybą į Lenkiją ir pasinaudojo subsidijomis kad Lenkijos vyriausybė leido šiai bendrovai taip elgtis, tai nėra, e, tai ne, prieštarauja tam tikroms taisyklėms. Reikia šį atvejį patikrinti. Tačiau manau, kad šis atvejas taip, taip pat buvo ir politizuojamas. Ir norėčiau pabrėžti, kad pastaraisiais metais e, Globalizacijos fondo, fondo lėšus buvo naudojamos tam, kad mes padėtume žmonėms įveikti finansų krizę. Ir pagal parlamento, Europos parlamento pranešimą šis fondas yra puikia priemonė, kuri tikrai pasiteisina. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за тяхната добра. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti auditorumams už jų puikų darbą ir dėkuoju komisijos nariams už jų atsakymus. Aš norėčiau atsiprašyti, kad aš e, negaliu žiūrėti jums akis, e, e, panė komisarinė, bet taip yra dėl to, kaip yra išdėstytos vietos šioje salėje. Puiku, kad klaidų lygis mažėja. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs ir toliau esat pasiryžęs stiprinti kontrolės sistemas. Tačiau kartu mane nuvylė tai, kad auditorumai nuolatos kartuoja tas pačias pastabas. Jau 15 metų sako tą patį. Sanglaudos politikoje e, padarytų klaidų lygis sumažėjo. Praeitais metais jis e, sudarė net 11 procentų. Ankstesniais metais jis sudarė net 11 metų. Bet e, šis sumažėjimas galėjo atsirasti dėl to, kad kad buvo paimta mažesnė imtis patikrinimams. Pone Andor, aš norėčiau paklausti jūsų. Jūs teigiate, kad valstybės, kai, aš uždaviau Jums klausimą, bet tai valstybės narys galėjo aptikti padarytas klaidas prieš komisiją, prieš uh, komisijos patikrinimą. Jūs patikėte labai išsamų atsakymą, tačiau yra vienas sakinys, kurio aš visiškai nesuprantu. Jūs sakote, tais atvejais panašu, kad kontrolė pasiteisino, tačiau vis tiek valstybės narės nesugebėjo aptikti e, klaidų. Citatos pabaiga. Aš suprantu, kad e, tai buvo patikrinimai vietoj, Ir atliekant tokius patikrinimus neįmanoma nustatyti yra klaidų uh, kiekvienais atskirais metais, nes šios programos gyvendinamos yra pagal daugiametį uh, programavimą. Ar jūs galėtumėte paaiškinti, paaiškinti šį sakinį ir kaip, e, ką reiškia jūsų žodžiai apie tai, kad jūs sustiprinote kontrolę? Ir dar vienas klausimas. Užimtumo generalinis direktoratas. Uh, buvo išsakytas susirūpinimas dėl kai kurių nacionalinių programų. Metinėme pranešime yra e, sakoma, kad dėl sistemų trūkumų atliekant mokėjimus pagal 2007-2013 metų finansavimo e, dokumentą 2009 e, metais padarytų klaidų lygis buvo 1,6. Tačiau toje pačioje ataskaitoje pats generalinis direktoratas pripažįsta, kad šis skaičius, ko gero, yra neteisingas. Taigi, ar komisija galėtų patvirtinti, kad iš tikrųjų klaidų buvo padaryta kur kas daugiau ir kaip galima būtų uh, patobulinti šio direktorato darbą? Pone An. Pagal jūsų pateiktą informaciją, kad net 47 veiklos programos nebuvo veiktos. Uh, įgyvendinti iki metų pabaigos. Aš norėčiau jūsų paklausti, su kokiamis problemomis susiduria valstybės narės ir kokiu veiksmu įmasi komisija tam, kad pataisytų dabartinę padėtį. Taip pat norėčiau sužinoti, kokios yra rizikingiausios sritys. Be to, norėčiau jūsų paprašyti, kaip ir kiti kolegos, uh, Tam, kad mes geriau galėtume atlikti savo darbą, šiame komitete mums reikia tikslesnės informacijos iš komisijos, tikslesnės informacijos apie silpnasias ir stipresias politikų, nacionalinės politikos vietas. Tai nes tik turėdami tokią informaciją mes galėsime įvertinti klaidų E, lygį kiekvienoje valstybėje narėje ir tik tuomet galėsime nuspręsti, ar tinkamai yra naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos ir yra tinkamai apsaugoti jų interesai. Dėkuoju. Okay. Uh... Atsakydamas į uh, jūsų pirmąjį klausimą, galiu pasakyti, kad mes kalbame apie audito efektyvumą. Ir jūs kalbėjote, mes kalbame apie tuos atvejus, kai kontrolės sistemos pasiteisino, tačiau nebuvo aptiktos laikų e, padarytos klaidos. Gal ir nėra lengva suprasti šio sakinio. Komisija prižiūri, kaip įgyvendinami yra veiksmų e, planai Ir kartais mes taikome nustatytą korekcinę normą, kuri gali sviruoti nuo 5 iki 25 procentų. Audito rūmų aptiktos klaidos galėjo būti aptiktos tik tai atliekant patikrinimą vietoje. Nepamirškime, kad dar turime daugiametę, daugiametį finansinį programavimą o patikrinimai vietoj e, yra atliekami, bet ne tuomet, kai yra baigta įgyvendinti programa, ne, ne tuomet, kai yra uždaromos sąskaitos, bet bet kokių programos e, ar projektų gyvendinimo metu. Mes manome, kad labai svarbu yra tinkamai įvertinti uh, kon, kokias kontrolės sistemas turime tam, kad galėtume aptikti visas klaidas. Tačiau nepamirškime, kad kai kurių klaidų nėra įmanoma aptikti ne atvykus į vietą ir ne at, e, atlikus patikrinimo vietoje. Iš tiesų aš e, e, kolegai komisijos nariui taip pat galiu daugelį atvejų pritarti. Uh, Dabar dėl kokybės, jeigu mes 30 procentų klaidų galime atpažinti, tačiau iš tikrųjų e, nėra tas skaičius, kuris mus patenkintų. Mes turime gerinti šį rezultatą. Bet kokiu atveju aš galiu pasakyti, kad mes e, bandome per, per e, įvai, įvairius mokymus darbuotojų, kurie dirba vietoje, pagerinti klaidų išaiškinimo rezultatą. Iš tiesų, Čia mes kalbame apie politinius pokyčius kartais. Ir e, žmonės, kurie e, iš esmės buvo ilgai ruošiami, jie gali būti pakeičiami tam tikros atėjusios naujos politinės valdžios. Todėl vėl iš naujo reikia pradėti darbą. Taigi, e, čia mes vykdome dėrybą su valstybėmis narėmis, mes žinome, kas vyksta ir, ir mes žinome, su kuo mes kalbėsime per artimiausią finansinę perspektyvą. Tačiau bet kokiu atveju tai yra didelė problema, su kuria mes susidurime. Čia yra ne tik naujose valstybės narėse e, ši problema, bet ir tose valstybės narėse, kurios jau seniai yra ES. Tai yra toks reiškinys, su kuriuo sunku kovoti. Tai mums reikia stabilumo e, valstybių narių administracijoje. Ir tik tada mes galėtume užtikrinti kokybę Iš tiesų, aš, ponia Hanerį, paprašyčiau dėl e, atskirų problemų pasisakyti. E, galbūt čia jau minėta kai kurios dalykai. Iš tiesų, e, metų pabaigoje mes turėjome tam tikras programas ir ten pastebėjome, kad iš tikrųjų kontrolės kai kurios priemonės buvo nepakankamos, kad aptiktų klaidas. Mes iš tiesų e, e, mes dabar patikriname tokią, e, tokį principą, kad jeigu programos netitinka tam tikrų kriterijų, tai mes nemokame lėšų. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra teritorinio bendradarbiavimo programos, yra viena ar dvi programos e, Italijoje, e, tai būtent tos, kurios netitinka tų kriterijų. Tačiau e, problema, kodėl mes e, taip lietai reaguojame. Tai yra dėl to, kad tai yra tam tikros vidinės problemos susijusios su vidinė valstybių narių situacija. Pavyzdžiui, e, e, pavyzdžiui, e, kompetencijų pasidalymas, kasgi regionų, regionų administracija ar nacionalinė administracija priims kontrolę. Taigi, administracija ir kontrolės institucija, pavyzdžiui, kartais nesusitarė tarpusavyje. Tai tu, pastarais metais čia mes susidūrėme su tokia situacija, kai uh, buvo mažai užtikrinimo ir kilo daug, daug rizikos dėl tam tikrų programų. Uh, ir uh, dabar šešios yra tokios programos ir mes norime sumažinti Kolega Skin. Ačiū e, komisarė Han, kad atvykote į šį komitetą. Aš jums e, siunčiau laiškų ir taip pat sekiau diskusijas, kurios vyko ir apie kurias buvo užsiminta. Anglijoje e, piet, ir Airijoje labai daugelis nusivils dėl dabartinio smulkaus vidutinio verslo apibrėžimo, nes tai kainuoja jiems darbo vietas. E, šiuo metu nėra išspręsti svarbus finansiniai klausimai, nes e, šiuo atveju perkeliamos įmonės į Lenkiją naudojant Europos e, lėšas. Tai yra didžiulė gamikla, kuri buvo perkelta, nes smulkus ir vidinis verslas. Sažiningai reiktų atsiimti tuos pinigus. Šis apibrėžimas tarytum reiškia, kad bet kas, kas naujai atsidaro. Tačiau su tokiu apibrėžimu mes įmonės galime perkelti visur, į Čekiją, Lenkiją ar kur nors kitur. Pasižiūrėkime reikalo esmę. Ar jūs, turėdami savo kompetenciją, negalite pasakyti Lenkijai, kad tai nėra smulkus ir vienis verslas? Juk mes visi e, buvome apgauti tuo. Ir jeigu taip yra, tai aš manau, kad tiesiog kontrolės sistema netinkama, jeigu negalima pasakyti, kad e, tas apibrėžimas netitinka realybės. Iš tikrųjų, aš jau uh jau gavau patvirtintą informaciją, mes patikrinsime šią situaciją, čia yra įstraukusios dvi valstybės narės. E, ar mes e, galėsime iš tos patirties padaryti išvadas ir ateičiai? Iš tiesų e, nėra taip, kad mes nustatome kažkokias ribas. Čia, pavyzdžiui, kad mes toleruosime kažką arba susijęsime klaidų skaičių, pavyzdžiui, su mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimų. Faktas yra tas, kad e, e, Lenkijos e, institucijos tikrinant paraišką Lenkijoje, remiantis tenykštę paraišką, iš tikrųjų teisingai nusprendė iš pat pradžių. Būtent kalbant apie patį projektą ir apie paraiškos struktūrą. O dabar atrodo, kad vis dėlto situacija yra kitokia. Tai būtent dėl to aš ir paprašiau, įtėdžiau išnagrinėti šį atvejį. Aš tikrųjų norėčiau paprašyti e, jūsų truputį kantrybės. Aš dabar negaliu jums duoti galutinio, galutinės išvados. Čia mes tikriname e, atitikti, atitikti e, teisinės valstybės principams. Mes turime iš esmės patikrinti visą situaciją, tačiau iš esmės galiu pasakyti, kad Lenkijos institucijos iš esmės priėmė teisingą sprendimą. Kolega Olbricht. Ponas Olbricht. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas, gerbiami komisarai. Turiu abejonių dėl skaičių aiškinimo. Dabartinė situacija tokia, kad kai smarkiai pasikeitė sanglaudos politika, kai kurie iš mūsų sako, kad e, tai sėkmingas pasikeitimas, o kiti sako, ne, katastrofiškas pasikeitimas, e, nors šiek tiek mažesnis, mažesnė katastrofa nei anksčiau, bet skaičiai lieka tie patys. Norėčiau užduoti klausimą auditorumams, norėdamas pasiaiškinti, nes jie atliko kontrolę tikrinimą, kad jie labiau nušviestų mums situaciją. Aš tengiausi išsiaiškinti skaičius. Pagal tuos skaičius aš išgirdau parlamente, kad yra 35 procentai klaidų, tačiau taip nėra. iš e, nustatytos projektų, tikrintų projektų imties 36 procentai 36 procentais atveju buvo klaidų, viena ar dvi klaidos. Iš tų 36 procentų projektų tik tais dalis jų yra uh, kiekybinės klaidos. Ir tada einame prie 5 procentų imties arba prie 3 procentų. Nes, kaip jūs sakėte, ne 11,5, o 11,3 procento. Taigi mes E, nuo 11 periname prie 3 procentų. Tad kyla klausimas, o kągi politiškai norime aptarti. Jeigu kažkas atsitinka, tai mes nuo, nuo 11 peršokame prie 3. Kitis, kiti sako, kad galbūt būtų sustabdyti mokėjimai, o statistiškai tai neturėtų turėti įtakos. Taigi, ar teigiamas dalykas 11, nuo 11 iki 3? Galbūt 11 buvo netikslus skaičius. Kas atsitiko? Kad turime 11 ir 3. Galbūt galime pasakyti, kad e, nėra mokėjimų ir mes tai padarysime po me, pamatysime po metų. Įsiaiškinkime, kas vyksta. Aš čia atėjau teigiamai nusiteikęs, išklausiau neigiamų elementų ir supratau, kad kažkas čia ne taip, kad skaičiai tokie maži. Kaip dėl uh, imties parengimo, kaip audito rūmas, rūmai nusprendžia, kokius regionus ir kokius projektus jie tikrins atsitiktinai ar taikant specialų metodą, ar e, taikomi keli, keli metodai, kaip yra pasirenkami projektai. Ar tai politinis sprendimas, pavyzdžiui, geriausius arba blogiausius projektus, arba tariamasi galbūt su komisija, nes jei ne, tai kitais metais mes pasakysime, kad reikia ne 3, o 5 procentų, nes jūs pakeitėte imties dydį. Trečias klausimas. Kažkas vyksta ne taip su viešaisiais pirkimais. Yra daug problemų. ar Europos e, teisės aktai netinkami, ar valstybės narės daro klaidas, ar šiaip yra daroma klaidų, nes atrodo viskas vyksta gerai, o institucijų darbuotojai padaro e, klaidų. Mes išklausėme skirtingos informacijos ir mums susidarė įspūdis, kad apie viešuosius pirkimus ta informacija skiriasi. Ir dar komisijos norėčiau paklausti, bet galbūt šis klausimas ne šiandienai. Mes, e, liaudės frakcija, susitikome pakalbėti apie e, lėšų susigražinimą ir gautas skaičius, e, kurį mes gavome, yra daugiau nei 7 milijardai. Taigi kaip galima interpretuoti tuos skaičius, kuriuos pateikia auditorumai. Antra, kaip auditorumai pasirenka projektų imti. Ir trečia, kas vyksta su viešaisiais pirkimais. Ačiū. Pone Galiulė. Ačiū suteiktą galimybę pasiaiškinti. Aš jau po praėjusio komentaro uh, buvau pasirengusi išeiti. Galbūt uh, problemos kilo iš to, kad netinkamai buvo pasirinkta imtis. Na, iš tiesų, e, atsirinkti projektus e, teismas gali iš tų, kuriuos komisija jau apmokėjo. Mes neatliekame e, dar nebaigtų apmokėti projektų. Antra, mes negalime įtakoti, kiek uh, buvo deklaruota išlaidų ir kokio dydžio buvo deklaruota, bet kokiu atveju mes to netikriname. Mes norime suderinti, sutikrinti e, kiekvieną išleistą eurą ir visiškai atskir, atsitiktinai mes pasirenkame 180 sandorių, tai yra dviejų etapų atranka. E, mes pirmiausia pasirenkame OP ir paskui atsirenkame sandorius. Taigi mūsų atrankos metodika dėl 3 pasirinktų procentų, 11 procentų praėjusiais metais ir dar 11 procentais, procentų yra paremta būtent ta pačią metodiką. Mes su nieko nesikonsultuojame, kai e, parenkame savo imtį. Ir e, tie projektai atsirenkami visiškai atskirai, tačiau tik tais remiantis mokėjimais už tuos metus. Jeigu mokėjimų buvo nedaug, tai ir pati imtis bus mažesnė. Mes negalime e, remiantis šių metų rezultatais nuspėti kitų metų rezultatų. Vienas iš konkrečių e, bruožų yra tai, kad jeigu e, programo, programos metu yra komisijai e, pateikiama mažiau lėšų kompensavimui, tai galbūt tos programos vykdytojai turės uh, daugiau laiko deklaracijai patikrinti, mes to negalime įtakoti. Tačiau mes atsirinkame projektus atsitiktinai, todėl kad pagal sutartį esame įpareigoti įvertinti komisijos valdymo kokybę. Ir tikrai šiuo atveju nesvarbu, kokios valstybės narės pasirenkamos tikrinti. Mes tikriname komisiją. Dėl viešųjų pirkimų. Ar mes skirtingai tikriname e, viešuosius pirkimus, nei kad daro komisija? Komisija, mes ir audito komanda peržiūrėję faktus tarpusavėje tarėsi. Ir tada kyla klausimas, kas ką daro po to. Jeigu nustatyta klaida nerimta arba, pavyzdžiui, dėl informacijos trūkumo negalima jos apskaičiuoti, tai tada teismas ir neapskaičiuos tos sumos. Jeigu klaida yra e, rimta, tai mes e, ją kiekybiškai vertiname šimtų procentų. Komisijos kiekybinio įvertinimo sistema yra kitokia, nes jie valdo išlaidas, komisija galbūt paaiškins, tačiau jeigu mes nusprendžiame, kad viešųjų pirkimų atveju e, ši klaida buvo rimta, tai tada, pavyzdžiui, kad tos išlaidos negalėjo būti kompensuojamos, tai komisijai bet kokiu atveju tie viešieji pirkimai būtų kažkiek kainavę, galbūt jie būtų gavę e, tą pačią prekę ar paslaugą e, kažkiek procentų pigiau. Taigi komisijos rangavimas, vertinimas yra šiek tiek subtilesnis, o mes tiesiog kvantifikuojame arba nekvantifikuojame, mes pritaikome skaitmeninį požiūrį, nes mes esame auditoriai. Ačiū. Ja, ich kann das im Prinzip bestätigen. Iš tiesų, e, galiu tam pritarti, ką pasakė ponia Kalulaitė. Čia iš tikrųjų e, galima dabar skirtingai interpretuoti, pavyzdžiui, tą, tą informaciją, e, būtent kalbant apie klaidas viešų užsakymų, viešų pirkimų srityje. Na, galiausia, jeigu mes turime perkelti, interpretuoti visą tai pinigų savokomis, čia taikyti tam tikras korektūras. Tai yra, e, e, yra 2 procentai, 25 procentai ir 100 procentų, pavyzdžiui. Tai yra, čia šitas korektūros mechanizmas kaip tik taikomas yra tada, kai aptinkamos arba numatomos klaidos ir e, daromos skirtingos išvados apie tokius projektus. Tačiau aš manau, kad viešieji pirkimai Ehm, yra susijęs su daugiausia 80 e, procentų klaidų. Čia ypač sanglos politikoje. Čia tarsi yra m, mm, tokios pionieriaus funkcija kitoms sritims. Nes e, tada kiti komisijos nariai, pavyzdžiui, kurie kur užsieima kitais klausimais, jie atsižvelgia iš tą, iš tą klaidų skaičių, pavyzdžiui, apie vykdomus projektus. Ir e, taip e, ir vyksta šis procesas. Tačiau, tačiau e, bet kokiu atveju mes turim e, atsižvelgti į tam tikras problemas, čia kaip kolega Barnie ir aš nus, nu, sukūrėme darbo grupę, kuri užsijima šio klausimo, ar čia yra tam tikrų galimybių pagerinti situaciją. Aš, žinoma, pageidaučiau, kad būtų, būtų bendradarbiavimas su auditorumais struktūriškesnis, ir glaudesnis, kad būtų gaunama greičiau e, įvairių rekomendacijų, kaip gerinti situaciją, kad mes galėtume įvairių teis, teisėtų priemonių vengti toms klaidoms. Bet bet kokiu atveju mes e, e, turime sukurti tokią sistemą, kad viešiai pirkimai būtų vykdomi teisingai ir, ir tinkamai. Ir mes turėtume nesileisti į klaidingas interpretacijas. E, dėl to, e, dėl to kartais atsiranda skirtingi skaičiai, kiek tų klaidų yra. O dabar e, dėl tų, tų gražinimo iš tų 7,7 milijardų E, nuo 1994 metų iki 2006 metų 6,5 milijardai jau yra panaudoti iš tų lėšų. Iki 2006 metų dar kai kurie projektai nėra, nebuvo pabaigti ir čia vyksta dar timtorių tarybos su valstybėmis narėmis, kaip pabaigti tos projektus, kaip panaudoti lėšos. Tačiau bet kokia atveju tai bus irgi baigtas šis procesas. Ačiū, kolega Fjellner. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą. Aš e, uždaviau šitą klausimą, 28 e, klausimą, būtent dėl e, regionalinių, regioninių fondų. Ir būtent kaip yra netikimos lėšos iš regioninių fondų. Tikriausiai galbūt sunku surasti atsakymą šį klausimą, nes tai yra labai sudinga sistema ir lentelės, kurios pateikiamas yra labai sudėtingas. Tačiau e, e, e, čia iš esmės aš bandau perskaityti, interpretuoti tas lentelės ir matau, kad ten yra labai daug lėšų panaudota. Ir šito, šitos lėšos, matau, kad 2,7 milijardai eurų jau yra skirta. Tai būtent labai jau pinigų. Tai e, būtent labai svarbu atkreipdėmėsi. Tačiau mes e, kalbame apie 2,7 milijardus, e, kur reikia vykdyti tam tikrą finansinį koregavimą. Čia. Ir kaip galima susitarti su valstybės narėmis dėrybose, ką koreguoti, kokiu būdu, kad pritartų valstybės narės tam koregavimui. Ir pirmiausia, ar komisija mano, kad dėl tų, dėl tų sumų, dėl tų finansavimo yra verta diskutuoti, dėrėtis. Ir įdomu, kaip pasikeistų e, šita suma, jeigu, jeigu e, būtų tariamasi su valstybėmis e, narėmis. Uh, jeigu, jeigu pavyzdžiui, būtų deramas su valstybės narėmis ir e, būtų pasiektas tam tikras kompromisas dėl tų sumų. Ir e, komisija, kokioms tada iniciatyvos pritartų valstybė narių, kada tos sumos būtų koriguojamos. Čia kita, e, kitas dalykas. 43 atvejais buvo nu, nutrauktas, sustabdytas e, finansavimas. Ir kaipgi tas procesas vyksta? Uh, kaip, sakykime, kur tos lėšos buvo panaudotos, kaip jos buvo susigražintos, kaip vyksta šitas procesas, kokiais principais e, e, naudojamasi, e, sprendžiant šį klausimą. Todėl aš norėčiau būtent ir iškelti klausimą, kaip vyksta šitas sustabdymas mokėjimo. Ar tai yra automatinis procesas, ar tai yra politinio sprendimo tam reikia. Uh, Tai e, iš, iš esmės e, man reikalingas e, pats principas, aš norėčiau jį suprasti. Kaip tos sumos yra, aš norėčiau sužinoti būtent, kaip vyksta. Aš norėčiau dar išplėsti tą klausimą, 29 klausimą. Tai būtent dėl, dėl nacionalinių lėšų panaudojimo. Jūs teisingai pasakėte, jūs negalite priversti valstybių narių pateikti tokių deklaracijų. Tačiau prieš šešerius metus, kai aš m, mm, tik atėjau į parlamentą, e, kaip naujas parlamento narys, tai, tai buvo jau keturios e, valstybės narės, kurios pateikė tokias deklaracijas, o dabar yra šešios. Tai aš, aš manau, kad vis dėlto e, persvarsto valstybės narės šią situaciją. Žinoma, galbūt negalima priversti valstybių narių, tačiau gal yra tam tikrų paskatų strategija, kaip paskatinti valstybės narės teikti tokias e, deklaracijas. Taigi, kokios deklaracijos, tiksliau, strategijos jūs laikomės? Kaip jūs siekite įtikinti, įkalbėti valstybės narės, prisijimti atsakomybę ir pateikti tokias deklaracijas? Tai būtų labai smagu, jeigu iškyčiau atsakymą. Galbūt kitą kartą e, kitas deklaracijas pateiks ne, ne keturios, ne šešios, bet aštuoniolika valstybių narių. Taigi, kokią strategiją siekia komisija, kad paskatintų valstybės narės? E, pirmiausia, mm, aš norėčiau, dar norėčiau e, papildyti tą diskusiją dėl, e, dėl imčių. Iki 2009 metų du trečdaliai finansavimo buvo naujajam laikotarpiu skirtų lėšų tikrinama, o vienas trečdalis iš ankstesnio, ankstesnės perspektyvos buvo perimta. Tai būtent ir buvo vykdoma šių lėšų kontrolė. Tai būtent tai yra rezultatas veiksmų plano e, pagal e, naujos reglamentus. Tai būtent tai yra e, priemonė, kad galima sustabdyti finansavimą. Tai yra galimybė būtent sudaryti tokią galimybę e, generaliniam direktoriui, atsakingam iš tų lėšų administratoriui, suteikti teisėtas priemonės, e, nustatyti tam tikras situacijas, kur kyla tam tikra e, rizika arba ar nesilaikoma standartų arba reikalavimų, jeigu daromos klaidos, būtent nutraukti tokį, tokį finansavimą tam tikrams projektams arba programoms. 200 milijonų taip pat, žinoma, yra klaida. Tai yra didelė suma. Ir reikia atkreipti dėmesį į tai. Ir tada iš esmės e, savo nuožiūrą e, e, generalinis direktorius priima sprendimą, ar tas finansavimas tęsiamas ar ne. Čia iš tikrųjų tai yra pavyzdys, bet manau, kad yra gerai žinoti, kad mes vis dėlto nepasiduodama politiniam spaudimui, kad yra tam tikra sistema, kaip nutraukiamas finansavimas. Pavyzdžiui, yra tam tikra situacija, kai pavyzdžiui e, e, audito rūmai, e, valstybės, narės audito institucijos nesutarė arba mūsų institucijos nesutarė su valstybės narės atliktų, auditą atlikusių organų. Ir tokiu atveju diskutuojama. Iš esmės siekiama rasti bendrą sprendimą. Mes siekiame tada asmeniškai užmėgsti pokalbius, e, keisti, keistis e, dokumentais, e, suteikti vieni kitiems informaciją. Kartais to neužtenka. Ir mes bandome kalbėtis vieni su kitais tos institucijos tarpusavį išspręsti tas problemas. Ir galiausia ir pasiekiamas tas rezultatas, kurį sakiau. Taigi ir sprendžiama galiausiai, kokios korektūros turi būti taikomos, kokia apimtimi. Ir e, čia mes visų pirma kalbame apie sisteminės klaidas. Ir e, joms taikoma mes tam tikrą klaidų kvotą. E, čia ir darybose minima šitą kvotą. Tačiau čia bet kokiu atveju praktiškai interpretacijos dalykas. Kaip jūs sakiau, tai yra e, labai svarbu, kad būtų e, laikomasi tokio principo, kad e, vis nauda ir žala būtų pasveriamos, randama pusiausvyra, ieškama kompromiso. Iš esmės, tai mes turime rasti tokias priemonės, kad valstybė narė joms pritartų, bet jeigu tai nepavyksta, tada apskundžiame valstybės narės veiksmus Teisingumo teisme E, bet bet kokiu atveju e, abi institucijos ir valstybė narėje ir e, mūsų komisija bando išsaugoti nesuteptą savo reputaciją ir, nes, ir stengiasi vėl pasiekti kompromisą. Galbūt mes taip pat šiais metais E, nutraukime 403 atvejais finansavimą, tai generalinis direktorius gali, jeigu jisai nesutinka su tam tikra situacija, su jos traktavimu, e, pavyzdžiui, įgyvendinant tam tikrą projektą, gali nutraukti finansavimą tam projektui. Ir jeigu per šešis mėnesius išsiaiškinama situacija, pateikima deklaracija, paaiškinimai, tada šitas, šitos lėšos toliau skiriamos yra. Jeigu per šešis mėnesius nepasiekiamas jokio visus tenkinančių rezultato, tada logiška išvada. Tada e, e turi būti pagrista, e, pagristas prašymas patiktas komisijai, kolegijai komisijos, kad būtų e, neribotam laikui sustabdymas, sustabdomas finansavimas atitinkamam projektui. Iš tiesų, e, maždaug tris mėnesius trunka e, toks sustabdymas finansavimo. E, čia pagal patirtį sakau. E, dabar šiuo metu kaip tik 16 tai yra tokių atvejų, kai nutrauktas finansavimas. Ir čia iš esmės mes stengiamės tą priemonę pagerinti įgyvendinimo projektų ir lėšų panaudojimo praktiką būtent ir įgyvenimo kokybę. Labai ačiū. Aš galiu remtis trimis šaltiniais prieš nuspręsdama sustabdyti mokėjimą. Pirmiausia, tai yra mano kolegos dirbantis e, nu, tose komandose kiekvieną dieną. Aš kiekvieną dieną susisiekiu su regionais ir misijų atstovais regionuose, e, tikrinu jų gautą informaciją. Taip pat turiu savo audito komandą, kuri vyksta į regioną ir atlieka patikrinimus. Taip pat e, mes taikome riziko, riziką paremtą auditą. Tai yra važiuojame į tuos regionus, kur iš rizikos analizės e, nuspėjame, kad gali būti problemų. Ir trečias šaltinis yra išorės šaltiniai, kaip auditorumai nacionalinė, e, nacionalinės institucijos, pavyzdžiui, valstybės kontrolė ir kažkas panašaus. Ir aišku, prieš imdamasis priemonę aš turiu patikrinti tą gautą informaciją ir įsitikinti, kad tai, kas sakoma e, laiške, atitinka realybę. Daugeliu atveju aš iš audito misijų gaunu informaciją ir po audito misijos praėjus savaitėj aš gaunu pirminę ataskaitą, kurioje pasakoma, ar yra e, nustatytų problemų ir tada mes iš karto vykdome E, vidinę procedūrą, tai yra sutelkėme visus kolegas, kurie e, dirba su konkretučiu tuo regionu, analizuojame situaciją ir nusprendžiame, ar e, mes susidurėme su užtikrinimo deficitu. Ir mes tokiu atveju iš karto nutraukėme, pertraukėme mokėjimus ir prašome valstybės narės paaiškinti situaciją. Daugeliu atveju valstybė narė gali parengti veiksmų planą arba regionas ir po kelių mėnesių mes galime atnaujinti mokėjimus. Iš 43 sustabdytų mokėjimų tik 25-30 atvejų mes esame tokioje situacijoje. Jeigu valstybės narės nesutinka, kad kažkas vyksta ne taip, tai mes turime labai formalią prieštaringą procedūrą, mes susėdame su savo ekspertais, valstybės narės su savo ir mes e, labai atvirai, skaidriai keičiamės informaciją ir po to mes turime nuspręsti, ar reikės vykdyti finansinės korekcijas ar ne, ar reikės nutraukti mokėjimus ar ne. Ir tada e, gali, kreipti, e, gali tekti kreiptis, prašyti komisijos politinio sprendimo nutraukti mokėjimus. Iš savo patirties su naujaja sistema daugeliu atveju matau, kad šitą situaciją dažnai galima greitai išsiaiškinti Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad mokėjimų sustabdymas yra labai naudinga valdymo priemonė, nes e, tai e, padeda, motivuoja valstybės narės greitai pasiekti išvadą. Labai ačiū. Aš pats uždaviau komisijai e, klausimą, ypač komisarui Han. Perskaičiau jūsų atsakymus labai atidžiai ir galvojau, apie neseniai vykusios diskusijas ir dabartinės, galvoju apie Italiją, tačiau taip pat taikoma tai ir kitoms valstybėms narėms. Ir aišku, kad viešųjų pirkimų e, problemos e, yra vienos iš dažniausiai pasitaikančios. Norėčiau paklausti komisijos, ne todėl, kad tai prašė Financial Times, bet todėl, kad mes patys apie tai žinome labai gerai. Norėčiau paklausti apie viešuosius pirkimus ir tai, kaip į juos įsikiša mafija. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Šiam komitetui tai įdomu. Taip pat man įdomus klausimas dėl Abruci, nes apie pusę milijardo euro buvo skirta solidarumo fondui ir iš tiesų vykdomas labai e, aukšto profilio e, teisinis tyrimas Italijoje ir buvo atrasta nemažai netikslumų finansų valdyme po žemės drebėjimo Italijoje. Ir e, mafija, mafijos e, prokuroras atsakingas už mafiją labai aiškiai Italijoje pasakė, kad mafija e, yra įsikišusi į viešųjų pirkimų procedūrą ir faktiškai visame visoje Europoje. Ir šita problema jau sena. Su uh, komisaru susitiko nemažai darbo grupių, buvo kalbama apie tai, kaip sustiprinti e, LAFO darbą. Ir svarbu, kad mes tai darytume su valstybėmis narėmis kartu. E, teismai turi efektyviai dirbti, norėdami užkirsti kelią mafijos plitimui viešuosiuose pirkimuose. Apskritai visa, visame viešajame sektoriuje. Ačiū. Iš tiesų aš jums visiškai pritariu. Čia iš esmės remiantis e, jūsų e, didžiulę profesinę patirtimį mes galėtume gauti naujos, naujos informacijos ir geriau e, taikyti prevencinės priemonės. E, čia, kaip jūs sakate, e, sistemos tam tikros veikia, tačiau jeigu yra tam tikrų nuorodų, kad yra tam tikrų galimybių, kad tos sistemos gali būti apeinamos viešųjų pirkimų. Tai būtent tos sistemos turi būti paverstos patikimesnėmis ir tinkamesnėmis. Todėl mums labai svarbu surinkti tam tikrą e, pažangę informaciją. Ir aš esu labai suinteresuotas, kad mes pagerintume kokybę įvairių programų vykdymo ir viešųjų pirkimų, kad iš esmės nebūtų jokių apiejimo spragų. Mes, e, e, iš esmės, bent mūsų srityje vykdytume savo veiklą švariai ir tvarkingai. Ir iš esmės e, regionus suteiktume pridėtinę vertę, nes tai yra regionės politikos ir tikslas. Mes turime būti tikslus ir naudoti tinkamas priemonės, kiek tai įmanoma, ir eksante vertinti tam tikrą piknaudžiavimą, imtis prevencinių priemonių, kad to piknaudžiavimo netgi nebūtų. Ir čia norėtume ir pasinaudoti taip pat ir jūsų žiniomis ir patirtimi. Oui, Monsieur le Président, je, je voudrais vous soutenir sur euh, sur l'idée de renforcer l'OLAF et je regrette d'ailleurs. Taip, ponė pirmininkė, aš taip pat manau, kad reikia stiprinti Olafą. Ir galime tik apgalėstauti, kad e, punkus, puikus kandidatas į Olafo vadovo pareigas galiausiai nebuvo paskirtas. Bet aš dėkoju ponui Galderaidė už jūsų išvalgas, su kuriomis jūs, kuriomis jūs su mumis pasidalijote. Bet aš norėčiau jūsų paklausti apie imtis ir pasitikėjimų lygį. Jūs išnagrinėjote 180 imčių. Ir aš norėčiau, kad jūs man pasakytumėt, kad uh, kiekvienos imties dydis atitinka tarptautinius apskaitos standartus. Ir dar vienas dalykas. Man būtų įdomu sužinoti, ar galima bus iš tikrųjų kada nors gauti teigiamą sąskaitų patikimimo patvirtinimą. Gal galima būtų tokį patvirtinimą suteikti visam finansavimo e, laikotarpiu. Gal, gal tai galėtų būti daugiametis sąskaitų patikimumo e, patikrinimas. Patvirtinimas, atsiprašau. Ir dar vienas dalykas. ir e, įmonių veiklos perkelimas kitur jau buvo minėta, kad kurios bendrovės persikėlė iš e, e, Airijos rinktinės karalystės į Lenkiją. Ir mes iš tikrųjų nenorime politizuoti šio klausimo. Aš tikiuosi, kad Lenkijos valdžia elgėsi sąžiningai. Tačiau bet kuriuo atveju turime elgtis atsargiai ir turime geriau dalintis informaciją. Kai keičiasi vyriausybės, nacionalinės vyriausybės, labai dažnai keičiasi ir valstybės tarnautojai įvairiuose įstaigose. Ir manau, jog būtų svarbu informuoti naujai paskirtus audito pareigūnus apie mūsų reikalavimus. Bet to nepamirškime, kad labai dažnai auditą atliekančios institucijos nėra visiškai nepriklausomos. Mes vėluojame, labai rimtai vėluojame. Ir manau, kad dabar mes turėtume suteikti galimybę audito rūmo atstovams bei komisijos atstovams pasisakyti paskutinį kartą. Prašau. Uh, Dėkuoju labai trumpai, norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Odi. Uh, Taip, iš tikrųjų mūsų metodologiją nagrinėja ir tarptautiniai ekspertai. Praeitais metais vyko toks patikrinimas ir mūsų metodologija atitinka tarptautinius apskaitos standartus ir tą patvirtina mūsų kolegos. Dabar e, atskiras sąskaitų patikimo patvirtinimas, kuris būtų suteiktas visai finansiniai perspektyvai. Audito rūmai siūlo 2011 metais atskirti e, e, Europos plėtros fondą ir e, RDF į atskiras dalis, tam, kad būtų geriau matyti, matyti skaičius. Nepamirškime, kad tam, kad būtų vertinta viena sąskaitų patvirtinimo patvirtinimo imtis, reikia 780 E, audito, auditoriaus darbo dienų. Bet e, nebejoju, kad mes diskusijas galime praleisti ir to, o, vėliau. Apsidžiaugiu, kai pranešėja, pranešės kalbėjo apie tai, kad pirmą kartą mūsų diskusija, mūsų dialogas su komisija pasiteisino ir dabar komisija pateikė konkrečesnius skaičius. Labai dažnai mes prašome labai techninės informacijos ir gal ne visą ją gauname, bet iš esmės judame teisinga kryptimi. Um, įkantas. Uh... Aš galiu tai pabrėžti. Aš norėčiau dar kartą pakartoti. Mums visiems būtų labai neblogai, uh, jeigu e, galėtume e, parengti tokį auditą, kuris apimtų e, visą projektą per visą jo referencinį laikotarpį. Tačiau bet kokiu atveju mes turėtume sustarti dėl metodologijos, ar tai padarytų trečio, trečioji kokias nors šalis. Ir ar šito audito rezultatai būtų pripažinti audito rūmose. Man būtų mieliausia asmeniškai jeigu bet kokiu atveju būtų užtikrinta tokia audito kokybė ir patikimumas. Aš tik tai e, norėčiau atkreipti dėmesį kai kurios klausimus dėl administravimo kokybės. Žinoma, yra tam tikros priemonės, kaip metinės ataskaitos, kaip e, e, atitikties užtikrinimai. Ir Ateityje daug daugiau valstybių narių jau savanoriškai teiks e, tokias nacionalinės deklaracijas, kaip panaudojamos lėšos ES. Ir e, būtent tokia informacija gauta iš tokių valstybių narių bus patikimesnė ir solidesnė. Ir man atrodo, kad tai nebus jokių sunkumų patikti tokią informaciją. Manau, kad tai yra mūsų strategija čia nuolat siekti tokios kokybiškos informacijos iš nacionalinių institucijų. Ir manau, kad tokia informacija bus vis dažniau teikiama. Manau, kad mes einame teisingą kryptimį ir e, kitais metais bus patvirtinta mūsų strategija. Bet, bet kokiu atveju aš norėčiau e, padėkoti. Mm Eh, jums visiems už šią, bent jau man, įdomią diskusiją. Kandur. Eh. Pinkas dėkoju komisijos nariu ponui Hanui, ponas Andor. Tai be abejo galima būtų ir toliau uh, svarstyti, uh, kokiu principu yra atrinkamos uh, imtis. Tačiau aš manau, kad labai svarbu yra mums dabar galvoti apie tai, ką dirbame, kaip dirbame ir kaip galima būtų dar labiau patobulinti mūsų darbą. Uh, Mes esame įsitikinę, kad skaičiai gerėja dėl to, kad komisija labai, labai tikslingai dirba ir plėtojo naujus bendradarbiavimo būdus tarp ES institucijų ir nacionalinių įstaigų. Ir taip pat mes griežtai taikome mokėjimų nutraukimo ar, ar sustabdymo taisyklės. Ir aš manau, kad apskritai labai gerai suveikia grasnimas nutraukti mokėjimus. Ir manau, kad turime pasinaudoti visomis priemonėmis tam, kad tinkamai sureaguotume į galimas klaidas ar netikslumus. Ir mes manome, kad tai pagerina ne vien uh, situaciją kiekvienais metais, bet iš esmės gerina administracinius ir kontrolės gebėjimus nacional... valstybės narise. Ir tai reiškia, kad tai apskritai pagerina situaciją ES lygmenių. Ir dėkoju Johannes Kantui už dialogą ir bendradarbiavimą. Dėkoju. Manau, kad galime visi pasakyti, kad ši diskusija buvo labai sėkminga ir suteiksiu žodį dar pranešėjų, o visiems kitiems dėkoju už dalyvavimą. Ponas Hatsimakakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti komisijos nariams e, ir taip pat norėčiau pasveikinti poną komisijos narį Šemetą, kuris, kaip sakant, yra atsakingas už e, už lėšų panaudojimo teisėtumą. Mes kalbėjome apie mm, imčių atranką ponia Kalilo pristatė auditorumų e, metodiką. Aš manau, kad tai yra teigiamas pavyzdys. Iš esmės, 2009 metais galbūt daug finansavimo nebuvo tinkamai panaudota. Taip, bet bet kokia atveju tendencijos yra teigiamos. Čia aš norėčiau pasinaudoti Azijos patarlę, kad e, būtent kelias yra pats tikslas. Ir, e, bet ko, šiuo atveju norėčiau modifikuoti truputį tą e, patarlę, kad vis dėlto pats kelias negali būti tikslas. Mes turime pačią sistemą reformuoti. Mes turime pateikti pasiūlymus, kaip 2011 metais supaprastintume e, projektų įgyvendinimą, paraškų tiekimą. Ir e, manau, kad iki vasario, kovo mėnesio galėtume tikėtis jūsų pasiūlymų, kaip supaprastinti šią sistemą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tai yra tarsi E, tarsi žingsnis į tam tikrą veiksmų planą. Tai būtent taikyti kuo daugiau nacionalinių deklaracijų. Mes norime vis dėlto matyti teigiamus rezultatus. Dvi e, valstybės narės pateikė nacionalinės deklaracijas, kitos jau nori pateikti, o mes norime, kad vis dėlto tokių deklaracijų būtų pateikti 27. Ir čia tam reiktų uh, tam tikro spaudimo valstybės narėms. Aš e, pritariu jūsų atviram, e, sažiningam požiūriui. Čia turėtų būti tam tikras automatinis mechanizmas, kaip e, nutraukti, sustabdyti laikinai finansavimą netinkamiems projektams. Reikia aiškiai pasakyti, kad, e, pavyzdžiui, e, e, valstybės narės pateikė per mažai informacijos, per mažai stengiasi, todėl finansavimas nebus teikiamas. Taigi, ponia komisijos nariai, aš būtent norėčiau padėkoti už jūsų atsakymus. Mes per mažai galbūt kalbėjome apie koregavimo mechanizmus, kaip galima pasinaudoti lėšomis. Galbūt per mažai kalbėjom apie tai, kaip pagerinti situaciją. Ir visai nekalbėjom apie tai, kaip pagerinti lėšų panaudojimo veiksmingumą. Tai yra, ponios ir ponai, ponai e, e, komisijos nariai, tai mūsų darbo tikslas būtent mes turime siekti veiksmingos politikos. Mes turime savo priemonės e, naudoti veiksmingai ir panaudoti ES lėšas, žinoma, veiksmingai. Tai yra būtent tokia mūsų veiksmų kryptis. Mes turime keisti sistemą, siekti veiksmingumo ir manau, kad, kad jūsų pasiūlymai, jūsų rekomendacijos mums padės kai, kai kurių nacionalinių delegacijų atstovai, žinoma, e, yra ir mūsų komitete. Ir jie, aš manau, perduos jūsų informaciją. Toliau. Ačiū už bendradarbiavimą. Visiems dėkoju. Dabar galime atsisveikinti su komisijos nariais ir perėti prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie sąskaitų patikimumo patvirtinimo prie rezultato yra tendencijų. Ir iš karto sutikiu žodį poniai Kaliulat, kuri yra asmo atsakingas audito rūmose už šį klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Savo kalboje aš norėčiau pateikti Jums daugiau informacijos apie pirmojo, pirmąjį skirsnį kuris yra susijęs su sąskaitų patikimų patvirtinimu. Pirmiausia, aš norėčiau dar kartą pakartoti pagrindinės mintis, kurias išsakė mūsų pirmininkas ponas Kaldeira, kalbėdamas apie sąskaitų patikimimo. Jau trijų metų išėlės auditorumai patvirtina, kad ES sąskaitos tinkamai atspindi pinigų srautus, atliktas operacijas ir atliktas operacijas. Pirmajame skirsniuje, kuriame kalbama apie teisėtumą ir tvarkingumą, be abejo, labai svarbu yra kalbėti ir apie klaidas. Iš 1040 operacijų, kurios buvo patikrintos visose politikos rytise, teismas nu, nustatė 690 klaidų, iš kurių 170 buvo išreikštos skaičiais. Ir būtent šios klaidos prisideda prie bendro klaidų lygio. Uh, Ir iš esmės bendras klaidų skaičius yra panašus į tą, kuris buvo nustatytas atliekant, e, rengiant ataskaitą 2008 metais. Tačiau akivaizdu, kad šių e, met, 2009 metų klaidos turėjo kitokį poveikį nei e, ankstesniais metais. Ir aš tokiame kontekste galiu pakartoti antrą mūsų pirmininko mintį, tai yra tai, kad metinės sąskaitos vis dar nukenčia nuo gal reikšmingų e, klaidų. Iš esmės, klaidų e, dažnumas ir tai, kai ir tų klaidų pasiskirstimas e, iš esmės ne, nepasikeitė. Tačiau rimtų klaidų dažnumas sumažėjo. O e, menkesnių klaidų, tai yra tokių, kurios e, e, patenka į pusės, į sviravimo ribas nuo pusės iki 2 procentų, padidėjo. Dažniausiai klaidų pasitinka dėl nepakankamo tikslumo, dėl to, kad arba naudos gavėjas, arba pareigūnas atsakingas už išlaidas nepakankamai apskaičiuoja E, sumas. Be to, audito rūmai nustatė, kad dažniausiai e, taip pat pažydinėjimos ir viešųjų pirkimų taisyklės. Ir dabar galiu pakartoti trečiąjį pirmininko kalderą e, mintį. Klaidų galimumas sanglaudos politikoje, politikos srityse buvo mažesnis nei anksčiau. Iš esmės, 2009 metais galimų klaidų lygis ne tik yra mažesnis nei 2008 metais, bet ir jis pirmą kartą pakanka į, patenka į, į ribas tarp nuo 2 iki, 3, iki 5 procentų. Sugražintos lėšos E, ir korekcijos yra skirtingi e, dalykai, kadangi sugražintos lėšos yra tos lėšos, kurios yra paprastai neteisėtai išmokėtos ir todėl mes jas sugražiname. Ir iš esmės galima sakyti, kad tai yra e, klaidų ištaisimo mechanizmas. Finansinės korekcijos iš esmės yra skirtos valdymo sistemų silpnoms vietoms aptikti ir ištaisyti. Jau keliari metai audito rūmai e, stebi, kaip komisija taiko šios korekcinius mechanizmus. Ir mes galime pažymėti, kad komisija pateikė patikimus skaičius apie savo veiklą, tačiau valstybių narių komisija pateikiama informacija ne visuomet yra tiksliai ir e, išsami. E, pastabuose pridėtose prie 2009 metų konsoliduotų sąskaitų komisija pateikė ir išsamesnę informaciją apie sugražintas lėšas ir finansinės korekcijas nei anksčiau. Ir buvo padarytas skirtumas tarp, sugražint, tarp to, kada buvo sugražintos lėšos arba kada buvo pradėta taikyti finansinių korekcijų procedūra. Uh, Iš esmės, galima sakyti, kad tiksli ir išsami informacija galėtų padėti tiek komisijai, tiek valstybėms narėms. Ir dabar galiu pakartoti ketvirtą pirmininko mintį. Šiuo metu turima informacija apie sugražintas lėšas ir finansinės korekcijas nėra dar pakankamai tiksli, nepaisant to, kad komisija padarė nemažai pažangos. Pane pirmininkė, šiandien norėčiau, baigdama, paraginti visus pažvelgti į ateitį. Mes e, e, kreipėmės į įvairiausius subjektus prašydami pateikti papildomos informacijos ir mes be abejo suprantame, kad būtina laikytis profesinių e, standartų bei tai, kad mes turime vis mažiau išteklių. Tačiau vis tiek ketiname elgtis gan griežtai. Ir šiemet pirmą kartą audito rūmai paskelbė išvada, kurie visiškai atitinka jūsų komiteto reikalavimus. O kitais metais audito rūmai ketina dar išsamiau išnagrinėti atskiras išlaidų grupės bendro, bendrojo žemės ūkio politikoje. Ir, kaip minėjau, mes ketiname išskirti į atskiras sritis žemės ūkiją, į, į, į gamtinius išteklius bei sanglaudat. 2011 metais. Komisaras e, šiame. Ačiū pirmininkė, e, ponia Kaliulait, e, gerbiami parlamentarai. Noriu padėkoti ponia Kaliulait už išsame pateiktą informaciją ir e, išanalizuotą sąskaitų patvirtinimą už 2009 metus. Komisija e, pritarė audito rūmų e, įvertinimui, kuriuo e, teigiama, kad e, pasistumėta į priekį 2009 metų struktūrinių fondų valdyme. Ir tai reiškia, kad mūsų pastangos davė vaisių. Ypatingai aš e, pritariu tai išvadai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, o tai rodo, kad 95 procentai visų mokėjimų buvo atlikti be klaidų ir teisėtai. Kadangi dažniausiai pasitaikanti klaida, klaida vis dar yra labai esminė, kuri įtakoja visus mokėjimus. Galiu užtikrinti, kad komisija įsipareigoja spręsti e, likusias problemas, e, priežiūros ir kontrolės bei valdymo sistemoje. Pavyzdžiui, kalbant apie bendrą valdymą, e, ponė Kaliulėl tik, tai, tik ką kalbėjo apie žemės ūkį ir sanglaudą. Būtent šios sritys labiausiai kenčia dėl klaidų, e, netiks, netikslumo klaidų ir kitų su išlaidomis susijusiumi klaidų. Mes imamės priemonių šiems e, keblumams spręsti. Žemės ūkio srityje buvo sukurti veiksmų planai ir tose dviejose šalise, kur rasta silpnų vietų kontrolės bei priežiūros sistemose, e, jie yra įgyvendinami. Ir savo metinėje ataskaitoje mes pateikėme šią informaciją generaliniam direktoriui. 2009 metais komisija e, įvertino, patikrino savo sistemas ir įvertino kaip efektyves, tačiau dar daug ką galima tobulinti ir komisija tai daro artimai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis e, atitinkamumo patikrinimo procedūrose e, ne, nėra išlaidų Um, um, išlaidų patikrinimo. Kalbant apie sanglaudą, komisija savo, į savo audito darbą įtraukė viešųjų pirkimų srityje pasitaikančias problemas. Buvo imtasi ir kitų veiksmų, pavyzdžiui, specializuotas e, mokymas apie viešuosius pirkimus bei gairių parengimas programavimo institucijoms. Ir džiugu, kad su savo kolegomis Laslo Anders, Andor ir e, Johannes Han aš galėjau pakalbėti apie šios klausimus. Taip pat turime daug informacijos apie išieškotas, atgautas sumas ir ta informacija skleista 2009 metų ataskaitoje. Sutinku su ponia Kalvilait, kad valstybių narių pateikti duomenys komisijai nėra išsamus ir tikslus. Taip pat sutinku su ponios Kalvilait vertinimu, kad komisijos finansinių korekcijų duomenys negali būti. E, iš karto e, sulyginti, tiesmukiškai sulyginti su auditorumų klaidų procentu. E, tas įvertinimas yra kitoks dėl skirtingų valdymo metodų. Finansinės korekcijos yra įvairių e, veikėjų atsakomybė. Komisija E, arba išduoda išieškojimo orderį arba kompensu, nekompensuodama e, vėlesnio mokėjimo, taip pat gali pateikti ir sąskaitą naudos gavėjui. E, bendrame valdyme, tai yra, kuris sudaro apie 80 procentų ES biudžeto, komisija gali numatyti finansinės korekcijas, tačiau E, tai yra tik tai valstybių narių silpnųjų pusių nurodymas, o ne naudos gavėjų nurodomos klaidos. E, sanglaudos e, srityje teisės aktai leidžia toje pačioje opera, opera, operatyvinėje programoje toje pačioje programoje e, panaudoti skirtingų projektų lėšas. Na, o jeigu vykdomos daugiametės programos, tai jos tikrinamos daugiametinėmis kontrolės sistemomis. Jeigu audito e, rūmai šiemet nustato kažkokias klaidas, tai vėlesniais metais komisija jas galėtų pati nustatyti. Ir kai e, yra tikrinama programa, kai ji jau uždaryta, tai klaidų yra randama mažiau, nei kad tikrinant dar nebaigtą programą. RDF e, programos vykdytos e, iki 99 metų rodo, kad buvo pasimokyta iš tų tų atrastų klaidų ir dabar e, duomenys rodo, kad klaidų lygmuo labai smarkiai sumažėjo. Dabar yra remiamasi 317 e, Europos e, Sąjungos reformų sutarties straipsnių. Ir aš manau, kad komisaras Han kalbėjo, kad naujos programos uh, leidžia siūsti informaciją apie e, atgautas sumas ir korekcijas kompiuteriu į bendrą lentelę, kurią sukūrė komisija. Komisija padės valstybėms narėms ir prašys valstybių narių pagerinti informacijos kokybę ir toliau, jeigu prireiks, intensyviau vykdys e, valstybių narių atskaitomybės ir audito sistemų patikrinimą. Valstybės narės tikrai dirbs efektyviau, kai e, jų valstybės narės galės pateikti e, sąskaitų patvirtinimą, kurį tikrins nepriklausoma audito institucija, kaip buvo pasiūlyta komisijos finansinėme reglamente. Ir kartu su savo kolegomis komisarais aš bandysiu išaiškinti, kaip nustatyti dabartinio finansų laikotarpio silpnasias pusės, kad galėtume patobulinti savo finansų sistemą ir sumažinti klaidų skaičių. Ir E, siūlau taip pat audito rūmams išplėsti savo imti 2010 metams sanglaudos fondų srityje, žemės ūkio, kaimo plėtros srityje ir manau, kad tada galima bus e, susidaryti geresnį E, vaizdą šiuose dviejose pačiuose pagrindinėse išlaidų srityse. Aš tikiuosi, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra bus naudinga visiems suinteresuotiems veikėjams. Ir aišku, reikia dar ir naujų teisės aktų, kad pagerintume ES fondų valdymą ir pasirenktume kitos kartos išlaidų programoms. Kartu mes turėtume ieškoti būdų, kaip e, supaprastinti sistemas, kaip sukurti išlaidų papildomą vertę ir riziką paremtas kontrolės strategijas. Ačiū. La relatore, il collega Ciazzi Marcakis. Dėkuoju, dabar sutikiu žodžiu ponio Hatsimakakės, kuris yra mūsų pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir ponė komisijos nariai, pirmiausia, aš norėčiau atkreipti dėmesį į pirmą skyrių. Čia e, e, audito rūmai nustato, kad 16 metų jau šeilės yra tam tikri trūkumai e, skiriant lėšas būtent ir kontroliuojant jas Europos komisijai. Ir tai yra pagrindinis dalykas, dėl kurio mes čia diskutuojame. Dar E, matau ir, e, žinoma, dėkoju ponui komisarui e, šiame tai. Būtent ir kas išaiškėjo, kalbant su abiem anksčiau kalbėjusiais komisijos nariais, tai kad jisai nori padaryti spaudimą. Tai būtent čia mes pritarėme jums, kad būtent būtų vykdomas spaudimas valstybėms narėms, ypač kalbant apie tą straipsnį, kurį jūs ir minėjote. Dabar aš norėčiau dabar truputėlį panagrinėti auditų rūmų ataskaitą. Iš esmės, toje ataskaitoje mm, antrojo dalyje aišku, kad šitie skaičiai, kurie patenka į auditorumus, nėra patikimi nes būtent kontrolės sistemos nėra, nėra pakankamai konkrečios. O e, dažnai sakoma, kad 30 procentų e, lėšų netgi nebūtų skirta atitinkamiems projektams. Pone Kaudilait e, sako, kad ši situacija gali būti pagerinta, jeigu būtų daroma daugiau imčių, daugiau atsitikinių būdų tikrinama projektų ir jų lėšų. Žinoma, mes tam pritarėme. Tačiau bet kokiu atveju būtų gerai, jeigu būtų galima pasinaudoti auditų rūmų patirtimi ir daug labiau, ir daug intensyviau. Ir čia e, dar norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad yra audito rūmai, pavyzdžiui, valstybės narise ir yra tam tikrose regionuose, ypač federacinėse valstybėse. Ir aš manau, kad e, visa sistema būtų daug patikimesnė, jeigu mes bent jau naudotume bendrus principus. Aš žinau, kad e, ES audito rūmai būtent tuo stengiasi tuos principus įgyveninti. Yra tam tikri e, seminarai, kuriuose bandoma pasiekti kompromisų ir taikyti e, bendrus principus. Tačiau bet kokiu atveju tos diskusijos vis dėlto vyksta jau pakankamai ilgai ir kodėlgi mes vis dėlto nerandame bendro sprendimo. Galbūt jeigu būtų vieningesnės sistemos, mes galėtume pasiekti geresnių rezultatų. Aš norėčiau paprašyti ir, ir e, paklausti audito rūmų, e, pateikti daugiau informacijos dėl žemės ūkio srities. Mes konstatavome, kad e, sangaldos e, srityje yra trys šalis, kurios bendradarbiauja. Pavyzdžiui, e, interpretuojant tai tokius klausimus, kuriuos jūs e, e nagrinėjate, jūs e, kalbate su komisija, kaip jį vertina tuos klausimus nes kartais turi būti nacionalinės įgyvendinimo e, teisės normos, e, į kurias reikia atsižvelgti ir reikia jas taip pat įvertinti. Žemės ūkija to nėra. Ir šiais metais, 2009, tai 2009 metais atsitiko taip, kad e, žaliai apibriešta sritis, tai būtent kur mažai klaidų padaroma, tas sritis tapo geltona sritimi. Tai būtent ten, kur daug, tas sritimi, kur daugiau yra padaroma klaidų. Ir čia vis dėlto audito rūmų ir e, komisijos bendradarbiavimas gal būtų e, naudingesnis toje srityje, kad to nebūtų atsitikę. Ir e, kaipgi jūs dabar paaiškintumėte, kodėl žemės ūkio srityje nepasiekti tam tikros pažangos. Žinoma, ten yra mažesnės sumos išmokama žemės ūkio srityje negu sąnglaudos srityje. E, yra e, e, kiti metodai taikomi ir taip toliau. Pana šiuo metu kaip tik kalbėjo apie finansinės korekcijas ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, čia grįžtu vėl prie žemės ūkio srities, kad ten taikoma 50 taisyklė. Tai būtent tuo atveju, kai valstybė narė neteisingai taikė išmokas, skyrė išmokas, taikoma 50-50 taisyklė. Tai reiškia, 50 procentų turi būti e, gražinta iš programos dabar vykstančios ir 50 procentų tai yra bauda. Taip, mokesčio mokėtojas du kartus nubaudžiamas. Nes iš tiesų, jeigu pažvelgsime, kiek pinigų gražinama iš tikrųjų, tai yra 10 procentų. Tai yra tos sumos, kurias iš tiesų e, yra gražinamos ir tada dar pridedama 50 procentų. Ir matome, kad mokesčių mokėtojas yra tikrai nubaudžiamas tada 60 procentų. Ir čia man įdomu būtų audito rūmų mm, nuomonė, kaip mes tą taisyklę galėtume pakeisti, nes taip tik tai padaroma didelė žala mokesčių mokėtojui. Ir baigdamas dabar norėčiau dėl e, audito rūmų ataskaitos pasakyti, nors e, kalba yra kodifikuota, ponė Greslė plenarinėme posėdėje pasiskundė dėl to, kad užšifruota kai kuri informacija audito rūmų ataskaitose. Tačiau bet kokiu atveju, e, atsižvelgiant į apskaitos principus, galima pakankamai lengvai suprasti audito rūmų ataskaitas. Nors mums būtų dar geriau, jeigu ta informacija būtų netokia užšifruota, Bet mes suprantame auditorumo politiką. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kadangi mes jau vis dėlto diskutavome čia pakankamai ilgai šiais klausimais, e, ponė komisijos narių šiame metą, e, tos e, priemonės, tai, tai yra tolerable risk of error. Dėl jų galėčiau pasakyti, kad tai yra nelabai tinkamos priemonės ateičiai čia e, mes norėtume, kad dėl to auditų rūmai e, taikytų e, griežtesnį auditą, kad ši sistema nebūtų vis dėlto toleruotinų klaidų rizika taikoma, nes taip tik tai yra į ateitį labiau nukeliamos problemų sprendimas. Aš džiaugiuosi, kad auditų rūmai atvirai ir laisvai kalba šią temą. Mes, e, e, kaip kokių e, nariai Strasbūrė ir Bruselėje, galime pasikalbėti šio, šiais klausimais pakankamai dažnai su auditorumais ir aptarti kai kurios principus arba jų kaitą. Tačiau aš manau, kad mes kaip, mes kaip parlamentarai neigiamai vertintume toleruotinos rizikos sistemą. Pone pirmininkė, Aš norėčiau e, padėkoti už man suteiktą galimybę pasisakyti. Ačiū. Se vuole intervenire la signora Galiulaid, prego. Dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkai, dėkuoju visiems už šitus žodžius ir klausimas. Pirmiausia, kaip galima būtų daugiau dėmesio skirti nacionalinio auditorių darbui ir e, regioninių audito rūmų darbui. Audito rūmai šiuo metu pastebi, kad, kad nuolatu, dabar mūsų bendradarbiavimas šiek tiek blogėja, kadangi, kai vykdoma yra kontrolė, labai sunku yra nuolatos geranoriškai bendradarbiauti. Toliau, geranoriški principai, kurie galėtų būti taikomi. Vėlgi, ši sistema nepasiteisino dėl dabartinių aplinkybių. Kaip dar būtų galima tobulinti mūsų bendarbiavimą? Mūsų metodologija yra žinoma ir tom šalims, kurios susiduria su problemomis, taip pat turi nustatyti klaidas ir jie labai dažnai mus kreipiasi ir klausia, kaip jūs dirbate, kaip jūs tai darote. Ir dažnai mūsų metodologija yra pasirinkiama kaip referencinė. Mes gyvename kelis bandomosius projektus, e, e, ypač žemės ūkio e, srityje, kurių metu bandome išsiaiškinti, kaip galima būtų patoplinti mūsų bendarbiavimą. Toliau, jūsų, jūsų antras klausimas - trišaliai susitikimai ir žemės ūkis. Sanglaudos politikos srityje mes, mes surengėme tokius trišalius susitikimus tam, kad galima būtų aptarti audito e, taktiką bei konkrečius faktus. Audito procedūra yra labai sudėtinga ir, pavyzdžiui, kai vykdomi ir viešieji pirkimai, vienu, vėliau ar anksčiau sugrįžtama prie nacionalinių taisyklių. Ir audito rūmai mano, kad e, nacionalinės institucijos turėtų turėti galimybę pateikti mums savo paaiškinimus. Žemės ūkio srityje kol kas mes dar nereikalavome šių paaiškinimų dėl to, kad pati e, išmokų sistema galbūt patikrinimų, išmokų patikrinimų sistema buvo kiek paprastesnė. Aš, jei turėčiau užsakyti savo asmeninę nuomonę, galiu jums pasakyti, kad valstybės narės ir auditoriai dabar pagarbiau ir gražiau e, elgesi su mumis ir geriau reaguoja į mūsų e, išvadas. Ir dar vienas dalykas. Jūs sakėte, kad e, klaidų lygis padidėjo dėl to, kad mes nerengėme trišalių susitikimų. Kai vyksta tokie susitikimai, yra aišku, kas yra auditorius ir kam jis atstovauja, bet kaip ir sakė ponas Odi, net jeigu mūsų imties dydis yra apskaičiuotas metodologiškai uh, teisingai, mes vis tiek negalime pakeisti savo vėliavos ir prašau manęs už tai nebausti. Dabar 50-50 taisyklė žemės ūkija. Na dėja, ne mes nustatėme šias taisyklės, politikai tai daro. Tai aš manyčiau, kad jūs turėtumėt patys pasvarstyti apie šias taisyklės, gal kartu su taryba. Ir galiausiai, kokias valstybės narės mes audituojame, ir ar negalima būtų viešai skelbti šios informacijos. Paprastai, kai pateikime daugiau informacijos, reikia pateikti ir daugiau paaiškinimų, kadangi e, išsamesnė informacija yra lengviau iškreipti. Ir būtent dėl to mes e, e, to nedarome. Mes pasirinkame audit, patikrinimų vietas visiškai atsitiktinai. Dėkuoju. Žodis, tikimės komisionarių panašių metai. So questions... Ačiū pirmininkė. Dauguma klausimų buvo skirti poniai Kalulait. Tačiau norėčiau šiek tiek pakalbėti apie deklaracijų valdymą ir, ir žinot, e, kad mes e, pateikėme pasiūlymą dėl to, kad valdymo deklaracijos turėtų būti E, pateikiamos valstybių narių ir nepriklausomų institucijų tikrinamos. Ir visada e, valstybėse narėse susitikęs su tų valstybių narių audit, e, audito atstovais, valstybės kontrolės atstovais, aš sakau, kad E, patikrinimą, deklaracijų patikrinimą galima būtų atlikti aukščiausiai na, tikrinančiai institucijai toje valstybėje narėje, na, kaip valstybės kontroliai. Ir aišku, reikia atsižvelgti į e, nacionalinių aukščiausių audituojančių institucijų nepriklausomumą. Ir toliau aš e, raginsiu, kad būtų taikomos nacionalinės deklaracijos ir mes dabar jau bebaigiame uh, gairias apie tai, kaip jas galima būtų renkti, kad jos iš tikrųjų e, komisijos darbą padarytų vertingesnį, nes dabar deklaracijų yra įvairiausių ir todėl komisija negali išsamei jomis pasinaudoti. dėl leistinos e, e, paklaidos rizikos. Manau, kad mes apie tai komitete labai neblogai jau diskutavome ir tikiuosi, kad ši diskusija tęsis. Ir manau, kad labai svarbu tarpusavyje susitarti, kad tai ne audito savoka, kad mes nekalbame apie e, materialumo, apie e, e, klaidos esmi, esmės lygmenį. Tai būtų nustatomas tam tikras standartas kasmet ir kasmet tie standartai būtų uh, suderinami su likutinės uh, paklaidos rizika. Ir tada mes galėtume susidaryti uh, aišku vaizdą apie situaciją ir kaip situacija pagerėjo per tą laikotarpį atsižvelgiant į tai, kad programos yra daugiametės. Taigi tokia yra es, esminė e, šios savokos, tai yra leistina paklaidos rizika e, mintis. Na, o dėl 50-50 tais, e, taisyklės norėčiau paaiškinti, kokia yra situacija. Kiek suprantu, tai turėtų būti laikoma kaip bausmė valstybei nariai, jei valstybė narė neišieško lėšų per nustatytą laikotarpį. Tada yra pritaikoma 50-50 taisyklė. Tačiau visgi valstybei nariai e, negalima leisti nutraukti išieškojimo proceso. Valstybė narė turi jį toliau vykdyti ir turi išieškoti visą sumą, kurią turi sumokėti valstybė narė. Tai yra kaip ir papildoma paskata valstybei nariai tinkamai išieškoti sumas. Tiek trumpai atsakiau į pranešėjos klausimus. Ačiū. Ačiū, kolega Gresler. Žinoma, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad žinoma, tai labai svarbus yra šitas auditorumo ataskaitos turinys mums visiems. Ir e, čia aš nemanau, kad iš tikrųjų reikėtų e, turėti kuo daugiau dokumentų, visus juos perskaityti ir tada žinoti. Man atrodo, kad reikia viską struktūruotą informaciją gauti, mes tą ir gaudame. Tačiau bet kokiu atveju yra kai kurie e, klausimai yra neatsakyti. Iki, e, nuo 2007 metų iki 2013 metų 25 e, e, procentai yra klaidų, o tai kalbama apie vėliau 10 procentų Tačiau, e, manau, e, iš esmės e, keliamas klausimas, ar mes iš tikrųjų norime susigražinti tas lėšas. Mes iš tikrųjų tas lėšas norime skirti valstybėms nariams, kad jos kurtų savo pridėtinę vertę. Ir čia bet kokiu atveju reikia atkreipti dėmesį į valdymo deklaracijas. Reikia atkreipti dėmesį ir į visai, visas kitas metinės ataskaitas. Ir aš norėčiau e, paprašyti audito rūmų e, pateikti mums visą trūkstamą informaciją arba e, pasikonsultuoti su mumis, kokios informacijos trūksta, nes mums reikia kuo daugiau informacijos. Nes iš, iš tiesų dabar Čia kai kuriuose e, ataskaitose iš ankstesnių metų aš randu informaciją, šiek tiek e, daugiau informacijos negu dabartinėje ataskaitoje. Ir būtų labai gražu, jeigu mums kas nors paaiškintų. Iš esmės, e, to, tokio, tokie auditai, tokia kontrolė iš tikrųjų tarsi momentinė nuotrauka. Tai yra to momento užfiksavimas. Uh, Bet e, iš esmės aš norėčiau padaryti ir galutinės išvadas, o tam reikia papildomos informacijos. Ir e, jeigu mums nesuteikiama e, kokią nors informaciją, tai man atrodo tikrai nesažininga, nes mes jau pasiekėme tokį punktą, kad mes iš esmės turime aptarti tam tikrus klausimus. Tai būtent kaip ar panaudojamos yra lėšos, ar tinkamai jos panaudojamos. Ir todėl aš manyčiau, kad auditorumas turėtų mums teikti visą absoliučią informaciją. Grazie. Signora Kaliulait, prego. Dėkuoju, pon, ponia Kaliulait. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, kadangi audito rūmai konstatavo, kad pasvaldytojas geriau pateikė informaciją, skirsnių e, skaičius buvo sumažintas ir ponia Gressler jau išreiškė savo apgalistavimą dėl to, kad šioje metinėje ataskaitoje nėra duomenų apie vadinamąjį RAL. Mes neatlikome darbo už komisiją. Aš suprantu, kad kartais gal būtų paprašiau viską apjungti į vieną 500 puslapių dokumentą, o ne parengti atskirus 2, 3 ir 400 puslapių dokumentus. Rengdami 2010 metų ataskaitą yra įmanoma įtraukti informaciją apie RAL į atskiras lenteles ir apie tai tikriausiai jau kalbėjo ir kiti kolegos, komentuodami išladęs anglos politikos šitie. Jorg. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti, Jorge? Ar jau galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto? Gerai, tuomet periname prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie tolesnių veiksmų susijusių su atsisakymu suteikti Europos policijos koledžo 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Pone Matijo yra mūsų pranešėja. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, mes vis dar kalbame apie 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nepaisant to, kad jau yra ir buvo paskelbta 2009 metų ataskaitą, dėl to galima tik apgailėstauti. Be abejo, aš norėčiau, kad šis klausimas jau būtų baigtas svarstyti, tačiau panašu, kad jis tapo panašus į, į Mūlo operą, nesibaigianti serialą. Valdybos pirmininkas ir koledžio direktorius pas mus atvyko, bet to žinome, kad atvyko ir ponas Hužė, auditorumų atstovas. Ir mums labai bus įdomu išgirsti mūsų svečius. Ponas Banfi. Ir auditorumai žinojo apie tai, kad buvo aptikta apskaitoje klaidų ir sumos yra gan didelės. Šios klaidos buvo kartojamos per keliarius metus. Ir šių klaidų bendra suma 2008 metais sudaro net 900 tūkstančių eurų. Ir uh, 2009 metais panašu, kad klaidų suma sudarys 280 tūkstančių eurų. Ir aš norėčiau, kad audito rūmai pakomentuotų susiklošiusią padėtį. Taip pat buvo sugražintos ir tam tikros lėšos. Ir aš norėčiau sužinoti, Ar 2007 metais e, pajamos buvo pervertintos, ar įsivėlė kokia nors kita techninė klaida? Europos parlamento apskaitos specialistai nagrinėja Europos policijos koledžio sąskaitas ir būtų puiku, jeigu mes galėtume gauti atsakymą raštu. Tai būtų aiškiau ir patogiau mums visiems. Ir aš taip pat norėčiau sužinoti, kokią įtaką biudžetui ir finansams apskritai padarė šios klaidos ir kokia yra dabartinė šios agentūros finansinė padėtis. Nes man yra žinoma, kad e, jos biudžeto deficitas sudaro vieną milijoną eurų. Aš Ar tai, tai yra tiesa ir kodėl ši agentūra vis nesugeba subalansuoti savo sąskaitų? Be to, mums būtų, žinomus, e, būtų įdomu sužinoti, kiek lėšų yra išleista konkrečių pareigūnų išlaidoms padengti. Apie 42 tūkstančių svarų buvo panaudota šiam tikslui, kiek mums yra žinoma. Ir neaišku, ar bus šios lėšos sugražintos. Būtų puiku, jeigu atsakytumėte visus šios klausimus. Ok. Diamo la parola se vuole intervenire la Commissione. Labai ačiū. Ar komisija norėtų pasisakyti? Jeigu norite, tai mes galime jums suteikti žodį. Aš norėčiau, kad atsakytų auditorumai. O jeigu liks laiko, tai tada norėčiau e, užduoti klausimus. valdytojų e, valdybai. Gerbėmieji, e, Europos policijos koledžo vardu norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti čia ir pasistengsiu atsakyti į Jūsų klausimus. Kaip žinote, direktoriaus pareigas pradėjau eiti šių metų vasario 16 ir mano perimtas palikimas yra didelis iššūkis. Tam reikia rimtos komandos įsipareigojimo ir visų mano darbuotojų profesionalumo. Man atrodo, kad didžiausias iššūkis yra e, tai, kad e, parlamentas nusprendė nepritarti 2009 e, metų biudžeto vykdymui įvykdymui, nepatvirtinti to įvykdymo. Turiu pasakyti, kad auditorumų direktorius pagal visus, visas kompetencijas, visas taisyklės nori pašalinti visas priežastis, dėl kurių biudžeto įvykdymo nepatvirtinimą. Vykdymas nepatvirtinamas. Norėčiau atsakyti klausimus, tarp jų ir tuos, kurias uždavė ponia Matie. Aš jums pateikiau 2010-2014 metų daugiametį planą, kuris e, turi būti patvirtintas komisijos, komisijos vidaus audito tar, tarnybos ir taip pat valdymo valdytojų valdybos. Aš pateikiau daugiametį veiksmų planą todėl, kad aš e, pats jį užsakiau parengti ir šiame plane numatoma Sepolo evoliucija. Ir neteisingai suprantama, kad Sepolas pradės um, veikti baigiantis direktoriaus ketverių metų kandencijai. Daugia metis planas buvo pateiktas 2010 e, birželio 6. Ir po to, kai jis buvo pateiktas, aš pateikiau dvi pažangos ataskaitas apie plano įgyvendinimą. Vidaus audito tarnyba patikrino įgyvendinimą ir uh, patvirtino antrosios ataskaitos turinį. Antra, vidaus audito tarnyba padarė išvadą, kad daugiau nei 40 etapų įgyvendinimas šiuo metu, įgyvendinimas šiuo metu vykdomas. Ir e, tikiuosi, kad auditoriai ir šias išvadas perduos jūsų komitetui. E, nuo to laiko buvo parengta trečia pažangos ataskaita ir pateikta strateginiam e, Cepolo komitetui lapkričio 22. Dabar ji buvo patvirtinta ir valdytojų valdybai e, yra, bus pateikta, kuri svarstys ataskaitą e, gruodžio mėnesį. Norėčiau Jums pranešti, kad Cepolas veikia teisėtai operatyviai ir nuolat. Na, o dėl to atvejo, kai ne, ankstesni cepolo e, darbuotojai e, pasisavino tam tikras lėšas, tai šitas atvejis buvo išanalizuotas, buvo neteisingai pavartotos keturi, virš 42 E, tūkstančių svarų sterlingų ir e, šiuo metu bandoma išieškoti šitas lėšas, tačiau nelabai sekasi ir išorės auditoriaus atliktas įvertinimas atitinka e, auditorumų įvertinimą, taigi teigiama, kad išieškojimo galimybė yra nedidelė ir nelabai įmanoma įvertinti, kiek buvo neteisingai panaudota lėšų dėl to, kad ankstesni Sepolo vadovai neparengė reikiamų dokumentų. Daugiausia nuostolių patirta dėl baldų įsigijimo, ko suma siekia virš 14 tūkstančių eurų. Nes buvo parduota, parduotos e, tam tikras turtas ir, gauta 5, ir deklaruota, kad gauta e, suma, pajamų suma buvo 500 svarų sterlingų. Šitas atvejis įvyko 2008-2009 metais. Ir žinodami šį faktą, parlamentas patvirtino biudžeto įvykdymą. Na, išiešk, lėšų išieškojimas buvo valdomas ankstesnio direktorius, tačiau šiais metais aš a, atlikau atskirų atvejų, 13 atskirų atvejų išlaidų kompensavimą. Ir 2008 metų biudžete nustačiau apie 70 problemiškų atvejų. Visi tie atvejai buvo ištirti ir dabar visi tie klausimai yra išspręsti. Taigi 2008 metų biudžetas yra tušęs. Dėl to nėra jokių klausimų. Norėčiau pabrėžti dar vieną klausimą. Kiek aš žinau, po šio išorės audito netinkamai panaudotos lėšos nėra baudžiamojo tyrimo objektas. Aš norėčiau pasiūlyti parlamentui kreiptis į Olafą ir paprašyti pateikti ataskaitą ir patvirtinti, kad jie e, neinicijavo baudžiamojo persekiojimo ankstesniam uh, E, direktoriui dėl finansinių nusikaltimų, sukčiavimo ir korupcijos. Ne, jie neinicijavo. Ir koks, e, kokia yra to skirtumo priežastis? Anksčiau Sepolas negalėjo pateikti išsamios ataskaitos, nežinau kodėl, nes aš nebuvau valdyboje. Ir dabartinis auditas, e, dabartiniai auditoriai turi e, turėti prieigą prie visų reikiamų dokumentų, mes su jais bendradarbiaujame, norint išsiaiškinti tiesą. Na ir dabartinė vadovybė nėra visiškai suinteresuota e, paslėpti jokius, jokių faktų iš praeities. Ir mes norėtume statyti Europos policijos koledžą taip, kad parlamentas juo pasitikėtų. Dabar dėl mūsų 2009 metų galutinės ataskaitos klaidų pataisimo. Kovo pradžioje, 8 iki 12, audito rūmai patikrino Cepolo preliminarią finansų ataskaitą. Kovo 12 mano biure buvo surinktas posėdis kartu su auditorumai, rūmų atstovais ir jie informavo mane, kad e, preliminari ataskaita e, nėra patikima. Ir buvo išsakytos kelios priežastys. Todėl aš inicijavau specialią operaciją, kad būtų pašalintos visos techninės klaidos apskaitoje. Ir darant tai, buvo nustatytos kelios administracinės klaidos. Na, galiu pasakyti, galbūt ir juokaudamas, tačiau tai yra tiesa, kad anksčiau Cepolo sąskaitose 2 plus 2 reikšdavo 6. Taigi mes nustatėme kelias e, e, techninės e, klaidas apskaitoje. Ir mes apie tai pranešėme Europos komisijos generaliniam biudžeto direktoratui ir visiškai skaidriai atskleidėme informaciją auditorumams. Tarp birželio 28 ir e, Liepos 2 audito rūmai patikrino e, baigiamąją e, sąskaitų ataskaitą ir mėl, džiugiai noriu pasakyti, kad pirmą kartą Sepolo istorijoje audito rūmai priėmė galutinę sąskaito ataskaitą be jokių pastabų. Jie patikrino visas korekcijas kurios buvo pagrystos dokumentais ir įrodymais. Jos susijusios su biudžet, biudžetu. Apskaita, tarytum, atspindi tai, kai buvo įvykdytas biudžetas, tad galiu pasakyti, kad finansiškai Finansiškai e, tai nelabai susijęs su biudžetu. Jeigu turėsite klausimų, galėsiu į juos atsakyti. Honorable Matį, praėjau. Dėkuoju, ponė Matijo. Merci, monsieur président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kad būtų atsakyta, kodėl Jūs neparengėte kvalifikuotos nuomonės dėl 2008 metų biudžeto. Ir kodėl jūsų nuomonė nebuvo kvalifikuota? Euh, Dėkuoju, pirmininkė, auditorumai. nepat, ne, ne patvirtino 2008 metų, ne, neparengė teigiamos ataskaitos apie 2008 metų biudžetą. Dėl to, kad mes aptikome rimtų problemų. Pirmiausia, šios problemos buvo susijusios su Sepol sąskaitų kokybė. Kaip jau minėjo ponas Banfi, buvo padaryta klaidų sąskaituose. Ir mes nesugebėjome įvertinti problemų masto. Iš esmės tas klaidos apsiribojo E, tam tikromis rytimis, kurių buvo nedaug. Todėl e, audito rūmose buvo e, organizuojamos diskusijos šios klausimais ir mes nusprendėme vietoje to, kad, sakykime, suteikime tą kirvą laikotarpį arba suteikime tam tikrą rezervą ištaisyti savo klaidoms, vis dėlto nepriimti Cepalo ataskaitos. Ir ponas Banfis 2009 e, metais pradėjo spręsti šias, e, šias problemas ir e, sąskaitybos apskaitos rytyje pasiekė tam tikrų pažangų, tam tikros pažangos ir pritaikė apskaitą pagal mūsų reikalavimus. Tai būtent dabar CEPOLO ekonominiai rodikliai yra geriau apibrėžimi. Tai mes matome šitos pagerinimus e, ir pačioje CEPOLO veikloje. Ir taip, taip pat pasimėme, kad yra ištaisytos kai kurios klaidos. O kalbant apie e, akumuliuojamas lėšas, tai galima sakyti, kad apskaita jų yra nepakankamai tiksliai. E, ponas Banfis savo specialiųjų operacijų metu, kurias jisai pats ir pradėjo, e, būtent bandė spręsti šias problemas. Tačiau mes kalbame dabar apie ne 2009 metus, bet apie 2008 metus. 2008 metais nebuvo reaguota į tai, kad jau 7 metais buvo tam tikrų apskaitos problemų. Mm. jau praėjusiu metu pranešėjas jau tuomet prašė nepriimti biudžeto ataskaitos. Tai, o jau šiais metais iš esmės jau galima kelti klausimą, ar jie šaiposi iš mūsų cepolę. Taigi, ką, ką jie ten daro? Jie sakė, kad 2008 metais neturėjo tam tikrų priemonių, tačiau tai yra groteskiška. Autant qu'il y a des corrections sur 2005, 2006, 2007 et même 2008 de 300 000 euros. Et on a... Yra korektūros 2006-2007 metų ir uh, auditorumai dėl to neprieka, nepriekaištauja, neprieštarauja dėl to. Taigi, kaip jūs tai pavadinsite? Čia kalba ne apie poną Banfį ir ne poną Geronsą. Jie sako, kad e, e, audito rūmose, kad iš tikrųjų e, apskaita buvo puikiai, kad iš tikrųjų jie negalėjo taikyti jokių sankcijų. Bet ta, man nereikia iš tikrųjų studijuoti buhalterijos, kad pamatyčiau, kad yra tam tikrų klaidų auditorumuose. Iš tikrųjų šaipomais tiksliog iš mūsų komiteto nepateikiant atitinkamą informaciją. Aš norėčiau priminti, kad per visus tuos e, metus, kai dirbo panas Banfis, e, audito rūmai reiškė savo abejonės ir prieštaravimus dėl apskaitos, dėl 2007 metų, dėl 2008 metų. Mes atkreipėm dėmesį į tas klaidas. 2008 metais vietoje to, kad pareikštume prieštaravimą, mes diskusijoje e, dėl Cepolo pateiktų duomenų mes nusprendėme neteikti tam tikro e, prieštaravimo, bet pabrėžti esminės klaidas. Ir konstatuoti, kad buvo padarytos grubios klaidos CEPOL apskaitoje. Nuo to laiko, kai CEPOL vykdo e, jau visiškai kitokią apskaitą, daug geresnę nuo 2009 metų. E, mes jau nebereiškėme prieštaravimų, tačiau mes kalbame ne apie devintuosius metus, bet apie aštuntuosius Žinoma, mes taip pat norėtume, kad Cepolui puikiai sektųsi. Čia kalbame ne apie poną Banfį, o ir 2009 metus, bet apie 2008 metų ataskaitas. 2008 metais buvo uh, pateiktas mūsų jau griežtas prieštaravimas, atkreipta vis dėmesys į didžiulės problemas apskaitoje. Mes pasirinkome šią priemonę, nereikšdami tam tikrų prieštaravimų. Čia iš tiesų tai yra um, įvertinimo klausimas. Tai yra mes įvertiname turimą informaciją, kuri mums buvo pateikta. Iš pradžių buvo tam tikri apskaitos elementai, e, kurie buvo tvarkingi CEPOL apskaitoje. Tai žinoma, e, kilo, kilo tam tikro abejonių dėl tam tikrų punktų, mes juos apsvarstėme. Ir mes nusprendėme, kad iš tiesų e, tuo metu teiksime tik tai tam tikrus prieštaravimus, tai prašymus pataisyti situaciją. E, bet tai yra interpretacijos klausimas. Tai tuo metu mes taip nusprendėme. Iš tiesų, aš norėjau paklausti dar vieną dalyką. Valdyba, pavyzdžiui, Uh, uždavė tam tikrus klausimus dėl uh, apskaitos. Ar uh, iš esmės valdyba priėmė bendrą sprendimą, nes būtent išorės auditas sako, kad, kad valdyba turi didžiulę galę direktoriui. Taigi, koks yra santykis tarp, tarp valdybos ir tarp buvusio direktoriaus? Tai iš esmės, e, kokiais kriterijais buvo išrinktas naujas direktorius ir kodėl nebuvo jokios naujos reakcijos, kai e, pasirodė tos, e, tos problemos, kurias jau minėjau anksčiau. Prego. De governing board was niet voorbereid op dit soort van uh, vragen. Wij hadden ons gefocust op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 Na, norėčiau sužinoti, kokia, kokios yra jūsų pareigos ir kiek ilgai dirbate Cepole. Aš neužėmu pareigų Cepole. Aš pirmininkauju valdybai šešerius mėnesius. Kai pirmininkavo Belgija, tai buvo viena iš mūsų pareigų įvesti rangavimo sistemą ir tą padarėme su Cepolo e, darbuotojais. Tai buvo laikinas darbas, tačiau kol kas aš neturiu jokios e, laikin, nuolatinės e, pareigybės, neužimu jokių nuolatinių pareigų. Aš esu Jean Pierre. Jean Prank Keber mes e, norėtume sužinoti, kodėl čia atsirado pono Müller pavardė ir kodėl su manimi, susi, kai buvo susitikę valdybos nariai, pono Müller nebuvo, o jis yra kaltinamas korupcijoje. Korupcija. Ir e, Belgija norėjo jį atleisti, visi E, buvo šokiruoti, kad jis buvo paskirtas valdybos pirmininku pirmininkaujant Belgijai. Ar galėtumėte e, pasiaiškinti be problemų? Pirmiausia, aš nesu atsakingas už Cepolo tinklapį. Antra, e, jis nėra nei Cepolo darbuotojas, nei valdybos pirmininkas Cepolė. Ir antra Belgijos vidaus reikalų ministras apie tai kalbėjo mūsų parlamente. Prieš keturis metus buvo vykdomas e, teisinis tyrimas, kuris dar tęsiasi dėl pono Müller. Tačiau, kol, žmogus neįrod, ne, kol žmogaus kaltė neįrodyta, jis nėra kaltas. Ir Belgijos profesinės, profesinė sąjunga E, turi savas taisyklės, pagal kurias e, asmo gali atlikti tam tikras pareigas. Na, aš e, neteigiu, kad ponas Miller yra kaltas, kol neįrodyta jo kaltė, tačiau čia Cepolė turite straipsnį, apie Cepolą turime straipsnį, tai yra spauda parašė šitą straipsnį ir čia skaitau, kad uh, ponas Miller iš viso neturėtų dirbti Cepolę, o pasižiūrėjus, pasižiūrėjus, pasižiūrėjus į tinklapį, Cepolo tinklapį, aš matau visur pono Millerio pavardę, na, jis buvo puikus žmogus, jisai e, dirbo Cepolę, mes labai gerai sutarėme su juo ir taip toliau. Ir norėčiau, kad atsakytumėte į mano klausimus, o atrodo, kad nenorite to padaryti ministras atleido poną Mulert, kaip prašo šitas straipsnis, aš iš tikrųjų net nežinau, kas, nenoriu žinoti, kas atsitiko su ponu Mulert, tai yra ne mano da, reikalas, tačiau e, jis minimas Sepolo tinklapyje, tai yra Europos agentūra, kurią dabar mes aptarėme ir kurios biudžetą dabar aptarėme. Ir aš manau, kad šitas klausimas tikrai labai rimtas, nes e, Tai yra agentūra, kuri turi mokyti Europos policijos pareigūnų elitą. Ar galėtumėte maloniai atsakyti į mano e, klausimą, nes norime, kad čia agentūra būtų skaidresnė ir norėtume valdybos narių pavardės matyti tinklapyje. To manęs prašė kolegos per plenarinę sesiją. 736 parlamentarai to prašė, tačiau kažkodėl tos pavardės dar tinklapėje neskelbiamos. Kodėl? Atrodo, kad valdyba atsisakė tai padaryti. Kodėl? Norėčiau gauti atsakymą. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jums leidus, aš norėčiau paaiškinti situaciją. No, volevo sapere perché risponde lei. Kodėl jūs nusprendėte atsakyti klausimus, kurie buvo pateikti valdybos pirmininkui? Jūs kalbate savo kolegos vardu, ar kodėl jūs dabar pradėjote kalbėti? Taip, valdybos pirmininkas paprašė manęs atsakyti į pateiktą klausimą. Ar galėčiau tą padaryti? Dėkoju. Norėdamas paaiškinti, Galiu pasakyti, kad Demir, ponas Demilija Wright nėra mūsų koledžo pareigūnas. Jis yra projekto vadovas, kurį paskyrė ES pirmininkaujanti Belgijos vyriausybė. Jis neužima jokių pareigų Europos policijos koledžo struktūroje. Manau, labai svarbu tai pasakyti. Dabar apie valdybos e, narius. Aš galiu už tai ką pasakyti. Valdyba išnagrinėjo galimybę skelbti savo pavardės e, internete, tačiau nusprendė to nedaryti, nes Europolas ir Frontexas ir kitos panašios agentūros to nedaro. Ir būtent todėl e, Europos policijos koledžo uh, valdyba nusprendė neskelbti savo pavardžių viešai. Iš dalies tai yra dar ir dėl to, kad kai kurie valdybos nariai uh, anksčiau dalyvavo atliekant kovos su terorizmu operacijas. Pirmininkas, gerbėjai kolegos, jau yra 18.35 minutės ir dar trys kolegos norėtų pasisakyti.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 biudžeto įvykdymą. Labai nedidelė balsų persvara. Man net e, neįsivaizduojama, kodėl tai pasielgime, bet taip yra. Akivaizdu, kad e, egzistuoja valdymo problemų jau kuris laikas ir aš manau, kad e, mes turime teisę pareikalauti, kas turi prisimti atsakomybę už šias valdymo problemas. Turėsime dar sugrįžti prie šio klausimo. Turime viską įsiaiškinti ir turime užtikrinti, kad valdybos nariai prisimtų jiems tenkančią atsakomybę, nes panašu, kad dabar jie tikrai jos kratos ir to nenori. Pane Gresler. <laughs> Äh, pone pirmininkė, aš matau, kad äh, ponė Matijo iš tikrųjų labai entuziastingai ėmėsi šio darbo. E, ir iš tiesų dabar mm, šita institucija e, nesukuria tokį įspūdžio, kad mes būtinai pas ją turėtume ateiti, jeigu, pavyzdžiui, e, ieškome kokios nuo prieglapščio arba, arba, sakykime, norime policijos apsaugos. Tačiau šita diskusija yra pakankamai ilga ir mes negalime jos užbaigti šiandien. Tie, tie klausimai, kuriuos nebuvo, nebuvo atsakyta, tai yra tikrai sukuria tokią e, įtampą ir nepatenkinamą situaciją. Ir šitas dalykas, e, kad mes nepatvirtiname biudžeto, jis remiasi e, daugiausiai tuo, kad kažkas išvaistė lėšas toje institucijoje. Ir tai yra pakankamai rimtas kaltinimas. Ir manau, kad ir pranešėjai tai yra pakankamai sudėtingas ir, su, ir sunkus nemalonus pranešimas. Aš manau, kad mes turėtume įtraukti į darbo atvarkę šį klausimą ir tikrai išsiaiškinti visus klausimus e, ir e, pasikviesti komisijos narius, e, CEPOLO narius. Būtent reikia pasiruošti atsakyti šios klausimus, nes, ir, pavyzdžiui, ir audito rūmai, pavyzdžiui, nesuvaidino savo geriausio vaidmens šioje situacijoje. Kolega Gėri. Iš tiesų, aš manyčiau kitaip. Aš, e, e, aš e, atkreipiu dėmesį į pono Banfio pranešimą ir peržiūrėjau visus skaičius ir mat truputį mane suglumino tie 90 tūkstančių eurų. O čia ponas Banfio kalba apie apie 8 tūkstančius eurų. Tai iš esmės tie skaičiai labai skiriasi. Antras dalykas E, tiesiai pasakysiu, aš nežinau, kur mes einame. Man, man, aš labai suinteresuotas esu išsiaiškinti visą situaciją, kas vyksta CEPOL. Ir e, aš esu nepatenkintas tą situaciją, kai e, ponia Malmstrom į mano raštų pateiktą klausimą, norėjau, aš norėjau išsiaiškinti, o kokias, e, kokias išvadas padarys komisija iš šios situacijos. O ponia Malmstrom man atsako, kad direktorius turi padaryti išvadas. Tai būtent direktoriaus 2008 metų direktoriaus nebėra CPO, jisai nebedirba, tada tikriausiai valdyba turi atsakyti. Iš, iš tikrųjų, valdyba gali daryti, ką, ką ji nori. Tai yra, tai yra ne kokia nors slapta organizacija, jie turi atsiskaityti parlamentui. Jie turi pasakyti, ar buvo kažkas blogo padaryta ar ne. Aš turi, norėčiau tik tai patarti kolegoms iš uh, iš valdybos tikrai rimtai pažiūrėti į, į parlamento narių prašymus ir klausimus. Aš iš tikrųjų nenorėčiau žaisti tokių e, ž, žaidimėlių, kad pavyzdžiui komisija sako, kad atsakomybę prisėmė valdyba, o valdyba e, nieko nedaro ir mes jiems irgi nieko negalim padaryti. Tačiau norėčiau dar pasakyti, kurgi e, pasibaigia mūsų įgaliojimai nepriimti 2008 metų e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taigi, taigi ka, ka, kaip tarysit su kitomis agentūromis? Ar čia tai nebus precedentas? Taigi, e, ponia Matijo, e, mes dabar užsiimame 2008 metų biudžetu. Čia mes išgirdome paaiškinimus Cepalo direktoriaus, kuriuos aš irgi patikrinčiau, tačiau man nėra skandalingi. E, bet yra ir kitų klausimų, kaip, kaip ir tie minėti, kuriuos mes turėtume diskusijoje aptarti. Ir aš manau, kad mes turime e, tam tikrus įgaliojimus būtent svarstyti šitą biudžetą. Ir mes turime tai padaryti kuo greičiau. Kolega Kreslė. Taigi, kai Kristoferis Fjellneris e, apie 2007 metus padarė pranešimą, mes E, kalbėjome apie tai, kad turėtų būti suteiktas šitas biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Mes, žinoma, norėtume žengti ir toliau. Mes užstrigome. Tačiau ką dabar darysime? Mes e, nemanome, kad dabar šitą istoriją gali taip paprastai būti pabaigta. Aš jau norėčiau, kad 2008 e, metų biudžetą Veronik iš tikrųjų tinkamai pabaigtų. Ir aš per kitą posėdį aš reikalausiu, kad tie klausimai būtų atsakyti, kad uh, techniškai būtų uždarytos tam tikros sąskaitos ir perėtume prie 2009 metų biudžeto. Šita is, i, istorija yra nereglamentuota, tokio atveju nebuvo dar iki šiol istorijoje. Ir bet kokiu atveju mes turime pabaigti E, išspręsti šitą klausimą, nes e, kito atveju kils panašus precedentai ir mes negalėsime jų spręsti. Aš sakyčiau, kad 2009 metų mes neliestume. Čia mes turime dabar išspręsti šitą uh, sudėtingą bylą. Ir iš tiesų, Veronika tikriausiai net negali pabaigti šio, šio darbo. Todėl aš manau, kad mes kitą kartą turime susitikti, įtraukti į darbo atvarkę šitą klausimą. Ir manau, kad valdyba e, e, Cepolo taip pat turėtų pasirūpinti, kad būtų sutikti visi atsakymai į klausimus. Tai iš tiesų didžiulė problema, kad e, valdyba keičiasi kas šešis mėnesius. Tai, tai iš tiesų jokios atsakomybės nebeprisijima valdyba. Tada ir cepolas už nieką neatsakingas. Ir, ir Iš esmės, dabar tinklalapyje parašyta, kad ponas Moratas yra e, nurodytas kaip žmogus, kuris pasirašo dokumentus, o jisai iš tikrųjų neturi jokios galios. galios tam. Taigi, dabar aš dabar e, atkreipčiau dėmesį į ponio, e, ponio Homer pasiūlymą. Mes šiandien iš tiesų negalime priimti jo galtinio sprendimo. Mes turime pasigilinti į komisijos uh, E, argumentus e, ir mm, e, pareikalauti, kad būtų pateikti atsakymai, kurių dar mes negavome. Man, man atrodo, kad mes koordinatorių posėdėje turėtume pasitarti, kada įtrauksime šį klausimą į darbo atvarkę. Taigi, ar sutinkate? Gerai. O dabar šį posėdį baigime. Dabar renkamės visi į furšetą.